pagaliau galėtumėm pradėti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Mėly kolegos, ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas pradėti klausimą skirtą triukšmo temai. Sveikinu Jūs visus čia susirinkus, ypač e, e, sveikinu ponę Justiną Skritlio. Ji yra valstybės sekretorė iš Lenkijos transporto ministerijos. Ji pas mus atvyko su didelė delegacija. Sveiki atvykę. Kaip žinia, triukšmas yra didžiulė problema ir šią problemą būtina spręsti tam, kad judumas turėtų ateitį. Be abejo, mes kalbėsime tiek apie e, kelių, tiek ir apie geležinkelių keliamą triukšmą. Į klausimą pakvietėme tikrai labai garbių svečių. E, pirmojoje diskusijų dalyje dalyvaus ponas Bernhard Berger, jis yra iš generalinio Envi direktorato iš Europos komisijos, o taip pat ir Mark Whittle iš Junktinės karalystės e, e, strategijos ir vertinimo tarnybų centro. Sveiki pas mus atvykę, suteiksiu kiekvienam po 10 minučių. Nežinau, kas norėtumėte pradėti. Gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Aš visų pirma Jums norėčiau padėkoti už išreikštą susidomėjimą triukšmu, e, triukšmo direktyva. Ačiū už tai, kad surengėte šį klausimą, ačiū, kad jame dalyvaujate. Man tikrai didelė garbė kryptis į Jūs ir papasakoti, kaip vyksta triukšmo direktyvos vertinimas ir kokia padėtis yra apskritai ES. Neseniai buvo paskelbta ataskaita apie triukšmą Europoje 2014 metais. Ir ta ataskaita rodo, kad e, sausumos keliai yra didžiausias aplinkos e, triukšmo šaltinis. Maždaug 125 milijonai žmonių kenčia nuo kelių keliamo triukšmo. Mes kol kas dar nežinome, kokia yra išsami padėtis ES, nes vėluoja direktyvos įgyvendinimas. Uh, Taigi šie skaičiai galbūt netgi yra mažesni negu kad realūs. Vis dėlto e, jau galima konstatuoti, kad 30-50 tūkstančių žmonių pirmą laiko miršta Europoje būtent dėl triukšmo. Taigi triukšmas yra antra pagal pavojingumą e, rizika e, žmonių sveikatai po e, taršos. Triukšmas taip pat reiškia naštą sveikatos apsaugos sistemams, jis mažina produktivumą, taip pat daro neigiamą, po, neigiamą poveikį ES ekonomikai. Dėl šių priežasčių ES paskelbė e, aplinkos veiksmų programą laikotarpį iki 20 metų ir toje programoje įsipareigojama gerokai sumažinti triukšmo lygį ES. Siekiama kiek įmanoma labiau laikytis PPO rekomendacijų. Tai reiškia, kad mums reikia tokios triukšmą reglamentuojančios politikos, kuri būtų pagrista naujausiais moksliniais domenimis. Mums reikia priemonių tam, kad galėtumėm sumažinti triukšmo šalti, šaltinius. Ir taip pat reikėtų pagerinti miestų planavimą. E, triukšmo problemą negali spręsti vien tik tais ES ar valstybės narės. Mums reikia įtraukti ir susijusias regioninės, e, susijusius regiono, regioninius ir vietos subjektus. Mes siekiame kelių pagrindinių tikslų. Visų pirma, e, kovoti su triukšmu vietos lygmenių, nustatyti maksimalias e, triukšmo ribas e, keliams, o taip pat mes e, norėtumėm parengti ir europinį požiūrį dėl aplinkos triukšmo valdymo. Dabar dėl aplinkos triukšmo direktyvos. Jos tikslas yra uh, užtikrinti e, aplinkos e, triukšmo neigiamo poveikio mažinimą arba prevenciją. Direktyvoje kalbama apie tai, kad reikėtų rinkti duomenis apie triukšmo poveikį. Tie duomenys turėtų būti renkami ir jie yra būtini tam, kad galėtumėm parengti tinkamus teisės aktus. Taip pat būtina E, rengiant veiksmų planus, rengti ir viešasias konsultacijas. Pačia direktyva irgi kalbama apie tai, kad būtina rengti viešasias konsultacijas. Bet direktyvoje kai ko ir nėra. Ten nėra numatytos ribinės vertės arba tikslinės vertės. Taip pat nenurodoma, ar kokiu priemonių turėtų imtis valstybės narės. Valstybės narės pačios dėl to sprendžia. tam, kad būtų galima surinkti e, tikslių e, e, naujausių duomenų, mums reikia ir bendrų metodų, nes jeigu mes naudosime skirtingais metodais, tai bus tikrai neįmanoma palyginti gautus rezultatus. Na ir rengdami direktyvą 2015 metais mes susitarėme dėl naujo bendro metodo, kaip vertinti triukšmą Europos Sąjungoje. Knasus EU tai yra e, šios direktyvos antrajame priede parengtas metodas triukšmui vertinti. Taigi mes vertiname triukšmo daromą neįgiamą poveikį. Ta galima padaryti vairiais būdais įvairiose valstybėse narėse. E, aplinkos triukšmo direktyvos trečio priedo tikslas yra parengti bendrą požiūrį. Čia jau darbai pajudėjo į priekį ir Europos komisija uh, E, labai atidžiai stebi, e, e, ką daro ir pasaulio sveikatos organizacija. Mes parengsime savo pasiūlymus dėl pasaulio sveikatos organizacijos gairių ir juos aptarsime su valstybėmis narėmis. Jau kalbėjau apie direktyvos antrą ir trečią priedus. Taip pat dar norėčiau pridurti, kad šiuo metu ta direktyva yra uh, E, peržiūrimą pagal REFIT, tai yra ES teisės aktų peržiūros programą. Koks to yra tikslas? Mes norime įvertinti, kaip veikia ši direktyva. Vadovaujame standartiniais kriterijais. Ir tie standartiniai kriterijai yra išdėstyti šioje skaidrėje. Visų pirma, vertinimo metu mes Pasižiūrime, arba tikrai veiksmingai pasiekti direktyvos tikslai, e, kokios naudos buvo gauta vietos lygmenių, e, kiek tai kainavo. Taip pat e, tikriname, ar ši, Europos, ar ši direktyva yra suderinama su ES teisės aktais, ar ji vis dar aktuali, ar ji sukuria kažkokios tai europinės pridėtinės verties. Tai yra tokios vertės, kurios valstybės narės negalėtų sukurti pačios be šios direktyvos. Mes esame parengę il kelrodį planą. Dėl REFIT programos tas kelrodis planas pasirodė 15 metų lapkričio mėnesį. Kelrodžiame plane um, galite rasti daugiau informacijos apie tai, kokiu klausimu mes kėlėme vertinimo metu. Tam, kad būtų lengviau atlikti vertinimą, uh, Mes kreipėmės į išorės firmą ir paprašėme atlikti studiją arba tyrimus. Tos įmonės atstovas e, sėdi šalia manęs. Įmonė rėmėsi įvairiais duomenimis, gautais iš susijusių pusių. Jis vėliau paaiškins, kaip vyko tie tyrimai arba studija. Studijos rezultatai buvo pateikti komisijai. Mes vėliau pateiksime uh, komisijos darbinį dokumentą. Jis vis dar yra rengiamas, remiantis tos studijos rezultatais. Taigi, ko gero, suprantate, kad šiuo metu, kol dar nepateiktas tas dokumentas, mes dar negalime pateikti informacijos apie galtinius rezultatus. mes taip pat turėsime vadovautis ne tik studijų rezultatais, bet taip pat ir viešųjų konsultacijų rezultatais, taip pat turėsime konsultuotis ir su kitomis komisijos tarnybomis. Gali atsitikti taip, kad e, mūsų rangovas padarys kitokias išvadas, bet mes užtikrinsime visokiojo paskaidrumą, paskelbsime ir savo išvadas, ir tyrimų rezultatus, Visa ši, informa visa ši informacija tuo pačiu metu pasirodys mūsų svetainėje. Direktyvoje kalbama ir apie įgyvendinimo ataskaitą. Ji turėtų pasirodyti 2017 metais. Vėlgi bus remiamas atliekamo tyrimo rezultatais. Ir taip pat ataskaitoje bus kalbama ir apie akustinę aplinką. ES. Priklausomai nuo ataskaitos rezultatų, e, priklausomai nuo vertinimo, ataskaita turėtų pasirodyti 2017 m. gegužės mėnesį. Ir galbūt toje ataskaita bus kalbama apie naujus žingsnius, kaip reikėtų mažinti triukšmą. Leiskite man viską apibendrinti. Mes jau esame susitarę dėl triukšmo vertinimo metodo. Valstybės narės uh, nuo 2018 metų pabaigos turi to metodu naudotis. Mes taip pat glaudžiai bendradarbiavame su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos skyriumi. Netrukus pateiksime konkrečių pasiūlymų valstybėms narėms. Taip pat mes ketiname parengti vertinimo ataskaitą iki šių metų pabaigos, remdamiesi atliekamo tyrimo rezultatais. Ir galiausiai taryba ir parlamentas turėtų paskelbti uh, 2017 metais įgyvendinimo ataskaita, ar ten gali būti ir e, pasiūlymų dėl naujų žingsnių, kurių reikėtų imtis. Ačiū, ačiū ir už tai, kad neviršėjate jums skirto kalbėjimo laiko. Tai buvo pirmoji prezentacija, o dabar sutiksiu žodį Mark Whittle. Prašom žodis jums. Much, uh, Dėkuoju jums. Uh, Dėkui, ponu Perkeriu. Labadiena, ponė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Aš esu Mark Vittel ir aš atstovauju strategijos ir veiksmų vertinimo tarnybą ir mes atliekame triukšmo direktyvos e, vertinimą ir bendradarbiaudami su įvairiais subjektais tam, kad galėtume įvertinti e, šią direktyvą atlikti e, sąnaudų ir poveikio analizę. Na kągi, Aš Jums trumpai pristatysiu šio tyrimo rezultatus. Mes e, atlikome dvi užduotis. Pirmiausia, direktyvoje yra numatytas įpareigojimas, kas penkeri metai atlikti direktyvos įgyvendinimo vertinimą, įvertinti, kaip jie yra techninių lygmenių įgyvendinama ir e, teisinių lygmenių, tam, kad galima būtų išaiški, išaiškinti, su kokiamis problemomis buvo susidurta per penkerių metų laikotarpį. Ir antra, buvo taip pat e, yra numatytas įpareigojimas įvertinti direktyvos įgyveninimas, išmanint į REFIT programą. Vertinimo ataskaita ir komisijos parengtas dokumentas bus paskelbti iki šių metų pabaigos, šiek tiek apie metodologiją dabar. Labai trumpai, nes laiko turiu nedaug, galiu tik pasakyti, kad metodologija yra labai griežta. Mes išklausėme daugiau nei šimtą suinteresuotų šalių, atlikome septynės apklausas internetu, taip pat atlikome vertinimo seminarą. Ir taip pat surinkome nemažai informacijos iš suinteresuotų subjektų ir tai ji buvo labai vertinga mums atliekant direktyvos vertinimą. Toliau, kalbėdamas apie direktyvos e, e, įgyvenimo vertinimą, iš esmės kolega jums apie tai jau kalbėjo, bet mes e, atlikdami vertinimą turėjome įvertinti kelis rodiklius. Jie paprastai yra vertinami, kai vyksta tokie vertinimai. Ir šie rodikliai buvo parengti atsižvelgiant į Europos triukšmo direktyvos ypatumus. Ir čia jūs matote, kokiais kriterijais mes rėmėmės. Pirmiausia, kalbėdamas apie šios direktyvos aktualumą, mes e, galvojame, kad bendras požiūris į aplinkos keliamą triukšmą yra labai vertingas. Labai svarbu yra turėti palyginamosius duomenis ES lygmenių. Valstybės narės turėtų dar surinkti šiuos duomenės ir jau keliarius metus vyksta e, duomenų rinkimo ir vertinimo metodologijos derinimas, bet dar kai ką reikia padaryti. Mes įsiaiškinome, kad iš esmės e, direktyvai nurodytas tikslas yra labai aktuolus, bet reikia įvertinti Ar nereikėtų galvoti apie visuomenės sveikatos e, tikslus? Nes labai svarbu tai taip pat atsižvelgti į tai, kaip ši direktyva paveiks visuomenės sveikatą ilgelaikiai perspektyvoje. Nes akivaizdu, kad ši direktyva yra toks tarpinis žingsnis, norint pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas. O tai yra reikalinga, kaip sakė Manas e, Bergeris. Antras tikslas. Ar šis, ši direktyva vis dar tarnauja kaip e, toks pagrindinis teisės aktas kovojant su e, aplinkos triukšmu? Ir svarbu yra kalbėti ir apie tai, kad reikia mažinti triukšmą to, tose vietose, kur jis yra sukeliamas. Ir čia labai, taip pat labai svarbu yra rinkti duomenis, kuriuos galima būtų po to palyginti. Toliau e, direktyvos nuostatų nuoseklumas, mes jas išnagrinėjome įsamei, išnagrinėjome apibrieštis, nagrinėjome, ar jos dera tarpusavėje, ar vairūs direktyvos straipsniai neprieštarauja vienas kitam, ar mes išsiaiškinome, kad iš esmės direktyvos tekstas yra nuoseklus, bet galima būtų dar tekstą patobulinti teisinę prasme. Galima būtų kai kurias apibrieštis išdėstyti aiškiau bet iš esmės tekstas yra nuseklus. Be to, įsiaiškiname, kad valstybių narių institucijų pareigos yra aiškios suinteresuotoms šalims. Kartais tik kyla neaiškumo dėl to, kokios priemonės triukšmažinimo veiksmų planuose turi būti privalomos, o kokios nėra privalomos, bet rekomenduotinos. Taip pat, pavyzdžiui, nėra aišku, ar tyliųjų zonų paskirimas yra privalomas ar ne. Toliau išorės nuoseklumas tai yra taip, kaip aplinkos triukšmų direktyva yra suderinta su kitais teisės aktais triukšmo mažinimo srityje. Mes iš esmės išsiaiškiname, kad šie teisės aktai papildo vieni e, kitus ir aplinkos e, triukšmo direktyva yra vienintelės ES teisės aktas, kuris reikalauja atlikti strateginį triukšmo e, kartografavimo darbą, tam, kad galima būtų išsiaiškinti poveikio lygius. Ir taip pat, kuris numato konkrečius labai veiksmų planavimo veiksmus. Be to mes taip pat nagrinėjame ir pramonės keliamą triukšmą, nors pramonės keliamą triukšmą reglamentuoja kita direktyva. Bet iš esmės valstybės, valstybėms narėms netrodo, kad dėl to, kad egzistuoja du skirtingi dokumentai, kyla problemų. Išskirius gal kei, tik kelias valstybės narės. Toliau, veiksmingumas. Iš esmės, Mes įsiaiškinome, kad buvo padaryta labai daug pažangos siekiant bendro požiūrio. Ir reikia pabrėžti, kad toks bendras požiūris yra nepaprastai svarbus. Nuo to laiko, kai buvo patvirtinta šį direktyvą, daug kas pasikeitė. Iš pradžių tik tai pusė valstybių narių reglamentavo triukšmo uh, lygius savo teisė, teisės aktuose. Ir ne visa, negalima buvo palyginti iš tikrųjų tų skirtingų nacionalinių nuostatų. Ponas Bregeris minėjo Knosos metodologiją, kuri buvo rengiama nuo 2007-2015 metų ir kurios pagrindu buvo taip pat parengta bendrijos direktyva ir tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Toliau, kaip mes matome, kad lietai vyksta neigiamo triukšmo poveikio vertinimas Nors pastaruoju metu, bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija, vis tiek yra padaryta šiek tiek pažangos ir matome, kad komisija yra parengusi ir gairės šio klausimu. Toliau. Antrasis tikslas. Ar šis teisės aktas gali būti naudojamas kaip pavyzdys kitiems teisės aktams. Mes manome, kad politikos formuotojai galėtų be abejo remtis aplinkosaugos išmų mažinimo direktyvos nuostatomis, kaip pavyzdžių galvodami apie kitus teisės aktus skirtus te transportui. Bet iš esmės informacija apie poveikį, triukšmo poveikį nėra naudojama taip plačiai, kaip ji galėtų būti naudojama Ir mes manome, kad čia reikėtų geriau rinkti duomenis, nes šiuo metu kai kurios valstybės narės vėluoja pateikti duomenis. Be to, kartais lyginti skirtingus duomenis apie triukšmo poveikį yra sunku. Iš esmės, jei turime duomenys būtų įsamesni ir konkretesni, tuomet galima būtų geriau juos panaudoti ir renkti geresnius teisės aktus. Ir tai kai kur beje jau yra daroma kitose srityse. Toliau apie veiksmingumą. Mes pasibėjome, kad per pirmą ir antrąją etapus kilo problemų dėl to, kad duomenė, pateikti duomenės nebuvo pakankamai išsamus ir komisija apie tai yra žinoma. Taip iš dalies yra dėl to, kad valstybės narės taiko e, skirtingą požiūrį kai kur, pavyzdžiui, kur decentralizacija yra labai e, didelė, Tuomet duomenys renka įvairios institucijos, bet pastebėjome, kad finansų ir ekonomikos krizė taip pat padarė neįgimą poveikį duomenų rinkimui. Nors iš esmės mes manome, kad veikiama yra veiksmingai, tačiau reikia derinti nacionalinius veiksmus. Labai ačiū. Dabar atėjo laikas klausimams. Gal kas nors turi ir pastabų? Nimf van den Kamp. Ehm, eh, dėkui, pirmininkė. Užsidėkite ausines. Turėčiau tris klausimus ponui Bergeriui. Sakote, kad E, kelių transportas kelia didesnį triukšmą negu geležinkeliai. Ar iš tiesų tą galite patvirtinti? Kitas klausimas. Ar iš tiesų nuo 30 iki 50 tūkstančių mirčių kasmet sukeliama triukšmo? Kaip mes galime nuo triukšmo numirti? Nelabai man aišku čia. Ar galėtumėt išsameu paaiškinti? O trečiasis klausimas tai direktyva, kuri yra 12 metų, 2002 e, e, metų. Komisija ją peržiūri ir kaip jinai užtikrins, kad jinai būtų tinkamai įgyvendinta. Izmail Ertruk, ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti už prezentacijas. Turiu daug klausimų apie triukšmą. Valstybės narės piktinasi e, ir iš tikrųjų Nėra taip, kad Europos komisija nieko nedarytų. Aš atsimenu, kai buvo įgyventinama CEF programa, buvo e, e, skirtas finansavimas riedmenims e, atnaujinti. Tai buvo per praėjusią kadenciją. Dabartinė kadencija praktiškai įpusėjo ir mes uh, iš Europos komisijos pusės matome, kad labai retai kažkas konkretaus daroma. Tai kuria kryptimi mes norime eiti? Aš nelabai supratau. Man čia kažko trūksta. Europos Sąjungoje yra vakarų ir rytų šalis. Vakarų šalis, e, ko gero, turi daugiau riedmenų E, pavyzdžiui, Vokietija e, padariusi gana nemažą pažangą, atnaujindama savo turimus riedmenis, bet galbūt kitos valstybės narės negali dirbti taip greitai, negali taip greitai atnaujinti savo riedmenų. Tai reikštų, kad e, tas riedmenų atnaujimas tik iš dalies atneš naudos, tai aš noriu pasiteirauti. Galbūt būtų galima e, teikti kažkokias tai paskatas e, valstybėms narėms tam, kad e, jos būtų suinteresuotos atsisakyti senų vagonų, atnaujinti savo riedmenis ir kokius teisės, kokias teisės aktų priemonės komisija planuoja, jeigu iš viso planuoja, kaip jau sakiau, prabėgo dviejų su pusę metų triukšmas kelia tikrai labai daug pykčių, na, o politiniu lygiu e, niekas nedaroma, žmonės taip mano. Taigi manau, kad tikrai reikia kažką tai daryti. Jeigu kažką pasakiau neteisingai, tai mane tikrai pataisykite. Ačiū toliau, Jackie Foster. Dėkui, pirmininkė. Manau, labai deramų laikų suorganizuotas šis klausimas, Žinau, kad pirmininkas gyvena rajone, kur labai e, intensyvus e, krovinių gabenimas geležinkeliais. Aš visą gyvenimą gyvenau netoli oro uosto. Mums reikia rasti būdų tam triukšmui mažinti. Ir ne tik Europa, bet ir daugelis kitų pasaulio šalių ieško technologinių sprendimų. tai yra direktyva, e, kurią siekiama spręsti šią problemą 21 amžiuje. Tas yra gerai, bet kai kurios temos, kai kurie klausimai turėtų būti traktuojami kitaip. Mes esame transporto komiteto nariai ir prisimenu laikus, kai transporto komitete nagrinėjome jūrų e, laivuose naudojamo kūro sudėti ir būtent sieros junginius. Ir tada e, aplinkos generalinio direktorato atstovas sakė, kad daugelis moterų, kurios gyvena e, netoli jūro pakrančių, e, praranda kūdikius, kenčia nuo persileidimų dėl to, kad užterštas oras dėl laivų e, kūro, kuriame yra sieros junginių, nors aiškių įrodymų nebuvo, kad būtent tas kuras sukelia tos persileidimus. Dabar jūs sakote, kad kasmet nuo 30 iki 50 tūkstančių žmonių miršta nuo uh, triukšmo. Tai kas tie žmonės ir kur jie gyveno? Ar iš tiesų mirties liūdimuose tų žmonių įrašyta, kad jie mirė nuo triukšmo? Aš suprantu, kad triukšmas gali bloginti žmonių sveikatą, bet ar iš tiesų mes turime e, tokį aišku, e, tokius aiškius duomenis? Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote šiandien į mūsų e, komitetą, bet aš iš tiesų norėčiau, kad jūs remtumėtės tikrais faktais, o ne hipotezėm. Turime spręsti šias problemas ir turime jas spręsti kaip suaugę žmonės, kurie imasi praktinių sprendimų, nes gyvena realiame pasaulyje. Galbūt atsakysit į mano klausimus ir paneigsit tai, ką aš dabar pasakiau. Dominik Rikė. Ponas Rikė. Dėkui, pirmininkė. Pirmasis klausimas, kurį norėjau pateikti, tai buvo Vim ir Žaky klausimas. Aš kaip e, gydytojas suprantu, kad triukšmas gali kelti stresą, bet kad tai ir, ir gali sukelti. Uh, neigiamą poveikį sveikatai, bet man kyla klausimas iš tiesų, jei e, triukšmas gali prisidėti prie patologijų, tai triukšmas tikrai nežudo, nebent ekstremaliom sąlygom. Taigi man toks klausimas irgi kyla. Tikrai gyvenant šalia geležinkelio nuo to nemirsi. Ir kai jūs teikiate, kad triukšmas e, kasmet e, sukelia E, nuo 30 iki 50 tūkstančių mirčių arba, kaip sakoma, kad kasmet tūkstantis žmonių miršta nuo aplinkos taršos, tai man tokie skaičiai e, kelia abejonių, nes kažin ar jie pagristi realiais faktais. Jei mes čia skaičiuojame procentus nuo bendro mirusių skaičiaus ar kažkaip kitaip, gal ir galima tą teikti, bet nežinau. Aš norėčiau čia ne tiek apie skaičius, kiek apie e, triukšmo esmę pakalbėti. Triukšmas yra tam tikras dažnumas, tam tikro dažnumo garsai, kurie gali būti labai agresyvūs ir triukšmo e, taip pat yra ir šalutinis poveikis, nes gali būti e, triukšmas, e, kurio negirdime, garsai, kurių negirdime, arba mm, triukšmas, kurį girdime ir kurį galime išmatuoti decibelais. O transporto triukšmas, tai aišku, labai priklauso nuo šaltinio. Žinote, kad yra ir tas vadinamas baltasis triukšmas. Pavyzdžiui, kaip nuo krioklio uh, krenta vanduo, tai tą tokį triukšmą labai greitai mes į tokį triukšmą nebereaguojame. Čia yra taip vadinamas baltasis triukšmas. Ir geležinkelio triukšmas tikrai netoks pat kaip mm, antžeminio e, transporto triukšmas ar, pažiūrėjau, kylančio lėktuvo triukšmas. Nes e, tie triukšmai yra skirtingi ir skiriasi uh, taip pat ir jų decibelai. O kalbant apie mm, triukšmo nustatymą, tai e, tas nustatymas galbūt leis ir rasti e, būdų, kaip jį mažinti ar švelninti. Yra e, galimybė tą triukšmą mažinti prie šaltinio, e, arba yra galimybė naudoti kontrpriemonės e, triukšmui mažinti. O politinė prasme kalbant, e, tie sprendimai ne visuomet yra akivaizdus. Ir čia labai svarbu e, triukšmą mažinti ne tik prie šaltinio, bet naudoti apskritai triukšmą mažinančias technologijas. Dėkui toliau, ponė Lukaševska. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tuos 50 tūkstančių mirusių žmonių. Tokį skaičių jūs mums pateikėte, bet kokiais e, faktais vadovavotės, iš kur tokie duomenys? Abu svečiai sakė, kad kol kas nėra dar patikimų duomenų apie tai, e, kokios buvo tų mirties atvejų priežastys. Norėčiau dar pasiteirauti e, pona Berger. Kova su triukšmu reikalauja daug lėšų. Ar jūs jau e, įvertinate, kiek tai kainuotų? ir iš kokio šaltinio būtų finansuojama kova su triukšmu. Jūs taip pat minėjote, kad e, direktyvoje nėra standartų dėl kovos su triukšmu, nes vis dėlto tai yra valstybių narių kompetencija. Tai mano klausimas būtų štai koks. Ar komisija iš tikrųjų nori akustiškai užtikrinti, kad visi e, krovinius gabenantis vagonai būtų su akustinė izolacija. Ar vis dėlto pačios valstybės narės e, turėtų tokius sprendimus pačios priimti? Vis dėlto nepamirškime, kad tai pareikalautų labai daug investicijų. Padėtis rytų Europoje visiškai skiriasi nuo padėties vakarų Europoje. Uh, turiuomenį ir savo šalį, tai yra Lenkija. Mano šalis patirtų labai daug išlaidų. Jeigu reikėtų atnaujinti visus riedmenis, o ne vien tik tais atnaujinti stabdžius, pakeisti stabdžius. Dar vienas klausimas ar peržiūrint direktyvą bus atsižvelgiama ir į gyventojų tankumą? Vis dėlto juk daug kas priklauso ir nuo to, koks yra gyventojų tankumas. Štai pavyzdžiui, Niderlandai. Ten gyventojų tankumas labai didelis, Lenkija gyventojų tankumas mažas arba žymiai mažesnis negu kad Niderlanduose tai ir triukšmo daromas poveikis skirtingas. Manau, kad e, daug kas priklauso nuo to, ar kalbame apie e, e, triukšmą miestų zonose ar kaimo vietovėse. Ačiū toliau Gezinė Maisner. Ačiū. Manęs iš pradžių nepamatėte, kartais taip jau atsitinka, nieko tokio. Aš galvojau visų pirma pasisakys koordinatoriai. Na bet kągi, Ačiū už prezentacijas. Visiems iškilo klausimų, iš kur ten tie mirties atvejai. Ir e, kiti kolegos apie tai e, teiravosi, buvo sakyta, kad stresas gali būti vienas iš mirti sukeliančių priežasčių. Taip, mes turime kovoti su triukšmu, tą žinoma jau seniai. Aš ko gero esu labai nekantri. 2002 metais buvo parengta ši direktyva, buvo surinkti duomenis ir Europos komisija buvo surengusi klausimą triukšmo klausimu. Kadangi apie tai buvo kalbama dar 2002 metais, tai jau tikrai per, iki šiandien buvo galima labai daug padaryti. Suprantu, kad kova su triukšmu yra nacionalinės kompetencijos, valstybėse narėse yra statomos uh, triukšmą sulaikančios sienos šalia autostradų yra keičiami ir stabdžiai, kurie kelia mažiau triukšmo. Bet kodėl viskas tiek ilgai užtruko? E, aš suprantu, kad stebuklą neįmanoma padaryti, bet kodėl taip vangiai kovama su triukšmu? Triukšmas daro labai neigiamą poveikį visai aplinkai. Tai aš nelabai suprantu, kodėl buvo e, ne, nesimama veiksmų greičiau. Man atrodo, kad e, ir geležinkelio infrastruktūros projektai Vokietijoje kartai žlunga dėl to, kad gyventojai nepritarė e, geležinkelio ruožo tiesimui, sako, kad geležinkelis jiems sukeltų per daug, daug, per daug triukšmo tai galbūt būtų galima tai irgi kažkaip atsižvelgti. Ačiū toliau, Peter Lundgren. E, ja. Dėkui, pirmininkė. Aš pritarčiau kolegoms, e, poniai Fostė ir Dominikui Rikė, dėl jų abejonių, dėl tų statistinių domenų, kad tiek daug žmonių miršta nuo triukšmo. 50 tūkstančių yra vienas iš tų skaičių, kurie labai dažnai cituojami ES. Aš manau, kad mums reikia geresnio faktinio pagrindo. Toliau apie ponę Kiulen kalbėjo apie e, kompozitinės medžiagas stabdžiuose geležinkelio lokomotyvų stabdžiuose, kad tie stabdžiai visiškai neįkaista ir tada labai šaltomis sąlygomis, labai šaltomis oro sąlygomis gali kilti problemų, bet Rusija irgi naudoja stabdžius iš kompozito. Ir atrodo, visai sėkmingai, tai ar tada negalim uh, teikti, kad ES technologijos yra prastos? Galbūt čia reiktų pasiremti rusų praktiką ir rusų stabdžių uh, modeliais. Mes neturėtume nusistatyti tokių taisyklių, kurios blogintų situaciją ir dėl kurių atsidurtume prastesnėje padėtyje. Taigi noriu pasakyti, kad mums iš tiesų reikia daugiau realių faktų visiems teiginiam pagrysti. Aš susiduriu su tokiom problemom kasdieninėme gyvenime, bet labai norėčiau kažkokių konkretesnių įrodymų. Taip pat ir apie ša, e, šalutinį triukšmo poveikį. Izabela Demonte. Ačiū. Na, kalbant apie šią problemą, manau, kad netaip jau svarbus tie konkretų skaičiai. Svarbiausia, kad problema būtų išspręsta, būtent to čia ir susirinkome. Dėl triukšmo poveikio. Mes galbūt būdami e, tokiuose e, izoliuotose salėse netgi gal ir pamirštame, kad žmonės skundžiasi dėl triukšmo poveikio ir e, dažnai sunku tą triukšmą kažkaip apriboti. Kalbant apie triukšmo poveikį, reikėtų nepamiršti ir tai, kad kai kurias ligas e, gali sukelti stresas, e, e, širdies ir kraujagislių sistemos sutrikimai patiriami dėl streso. Taigi aš manau, kad reikėtų pakoreguoti septintą straipsnį kur kalbama apie tai, kad tik esant e, tam tikroms sąlygoms reikėtų sudarinėti um, triukšmo e, strateginį žemėlapį. Pavyzdžiui, e, jeigu atsižvelgiant vien tik tais į tas vietovės, kur yra fiksuojami mirčių atvejai dėl triukšmo. Bet aš manau, kad toks žemėlapis turėtų apimti uh, E, visas teritorijas, o taip pat reikėtų ir veiksmų planą dėl to, kaip kovoti su triukšmo keliama problema. Dėl šių priežasčių aš tikrai norėčiau, kad e, direktyva būtų peržiūrėta. Dėkoju, toliau Tomas Poiber. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau pateikti klausimą. ir taip pat norėčiau iš karto paprašyti komisijos atstovai tą klausimą atsakyti. Po viso to, ką išklausėme, aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos. Duomenys, mano nuomonė, nėra tokie jau tikslus. Jie nėra patikrinti ir, ko gero, jų neįmanoma pagrysti. E, kokį poveikį triukšmas daro žmonių gyvenimui ir e, žmonių sveikatai. Jūs mums patikėte e, tam tikrų duomenų ir aš dėl to norėčiau pateikti klausimą. Ar Europos komisija atliko analizę? Kokių veiksmų galėtumtis valstybės narės kovodamos su triukšmu? Ir kaip tai įtakotų transporto sektorių valstybės narėse, ypač rytinėse valstybėse narėse? Jūs vadovaujatės tam tikromis dogmomis, sakote, kad turime sumažinti triukšmą, bet ko gero nepagalvojate apie tai, koks poveikis būtų padarytas ES transporto įmonėms. Pavyzdžiui, kalbant apie mano šalį, Lenkiją, e, tai tikrai būtų sunku įsivaizduoti tokių priemonių taikymą. Aš norėčiau paprašyti Europos komisijos, kad jie, kad ir kokių veiksmų besimtų, ar kad kokių, pasiūlymų beteiktų, jie atsižvelgtų ir valstybių narių balsą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į um, tokių šalių kaip Lenkija e, transporto įmonių atstovų balsą. Nes juk transporto įmonės patirs rim, labai rimtų pasiekmių. Uh, bus padarytas poveikis ekonominiai transporto įmonių veiklai, o taip pat ir užimtumo situacijai. Ir dar vienas klausimas. Gal jūs turite kokiu nors paskaičiavimu ar duomenų, kokios nors informacijos apie tai, kaip tie jūsų nauji pasiūlymai, kuriuos jūs ketinate pateikti, uh, paveiks transporto įmonių iš rytų ir vidurio Europos konkurencingumą? Kaip sumažės tas konkurencingumas? Dėkoju, aš ir turiu porą klausimų. Galima gerai dirbti tik tada, kai gerai išsimiegama. Tikimasi, kad visi gerai dirbs, bet ką daryti žmogui, kuris neišsimiega? Uh, Akivaizdu, kad triukšmas daro neigiamą poveikį sveikatai. Jau buvo sakyta, kad jau ne vienerius metus ar gal net dešimtmečius komisija dirba su triukšmo direktyva. Pavyzdžiui, emisijoms yra numatytos ribinės vertės. Štai, pavyzdžiui, miestų gatvėse negali būti viršytos tam tikros ribinės vertės, bet tokių ribinių verčių triukšmui nėra. Uh, Ir dėl to aš noriu pastirauti, kada komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl ribinėms vertėms triukšmui, nepriklausomai nuo to, kiek yra mirusių žmonių. Akivaizdu, kad triukšmas daro neigiamą poveikį ir jį reikia mažinti. Tai buvo pirmas klausimas, o dabar antras. Komisija jau e, seniai kalba apie tai, kad reikėtų iki 30 km per valandą priboti greitį galbūt apribojus greitį iki 30 km per valandą žus mažiau žmonių negu kad e, tuo atveju, jeigu greitis yra 50 km per valandą. Per valandą. Galbūt reikėtų mažinti ir triukšmą atitinkamai. Ypač miestuose. Kada jūs e, pateiksite e, pasiūlymą dėl tokių triukšmo ribinių verčių? Uh, Ir dar vienas klausimas. Aš žinau, kad tose vietovėse, kurios yra triukšmingiausios, gyvena nepasiturintis gyventojai. Tai ten gyvena skurdžiausiai gyvenantis asmenis. Gal jūs atlikote e, analizę apie tai, e, e, kokia yra labiausiai nuo triukšmo kenčiančių gyventojų socialinę klasę arba tų vietovių, kurios labiausiai kenčia nuo triukšmo gyventojų socialinė sudėtis. Dabar prašyčiau atsakyti į nuskambėjusius klausimus. Dėkoju. Galite gimtają kalbą kalbėti, sako pirmininkas ponas Bergeris. Bet aš labiau žinau e, terminologiją, labiau angliškai norėčiau kalbėti. Noriu padėkoti už klausimus, nes tai rodo, kad iš tiesų jums šis klausimas yra įdomu, ši, ši tema yra įdomi. Kadangi turiu tik penkias minutės, tai sustelksiu ties svarbiausiais klausimais. Buvo labai akcentuotas tas 30-50 tūkstančių ankstyvų mirčių faktas, komisija nesukūrė tų skaičių, jie yra paimti iš Europos aplinkos agentūros 2014 metų e, triukšmas Europoje ataskaitos, taip pat mes paėmėm ir iš kitų studijų e, skaičius. Tie skaičiai, aišku, yra tam tikri vertinimai. Aš pats tokių ataskaitų nerengiau, bet tai yra epidemiologiniai tyrimai, kurie rodo, koks yra ryšys tarp triukšmo ir sveikatos. Ir taip ateiname prie uh, e, ką, prie to, ką labiausia veikia triukšmas. Tai yra e, miego e, trūkdymas, e, širdies ir kraujagyslių lygos ir stresas. Ir įvairūs tyrimai rodo tą ryšį tarp triukšmo ir sveikatos. Pasaulio sveikatos organizacija irgi labai aktyviai dirba šioje srityje ir nori e, parodyti, kad iš tiesų egzistuoja ryšys tarp triukšmo ir sveikatos. Tai būtent iš to e, ir gauname tuos 30-50 tūkstančių ankstyvųjų mirčių. O jei norite daugiau informacijos, tai tikrai pasiskaitykite ataskaitą, 14 metų ataskaitą triukšmas Europoje. Ir taip pat pasaulio sveikatos organizacijos parengtas triukšmo gairės. Tai tiek apie triukšmo poveikį sveikatai ir dėl tų šaltinių, iš kurių paėmėme šiuos skaičius. Buvo dar daug ir kitų klausimų ir pabandysiu juos konkrečiai atsakyti. Geležinkelio triukšmas, bėgių triukšmas, mano direktoratas tuo neužsijima, kalbant apie riedmenis. Ir kitą techninę dalį, tai irgi yra Europos komisijos vykdoma atitinkama programa, bet e, čia jau ne pagal aplinkos. E, tai nėra aplinkos generalinio direktorato e, kompetencija senų vagonų, nurašymas, įdomi idėja, mes apie tai negalvojame, bet aš tikrai melai tą idėją E, pateiksiu MUV generalinio direktorato kolegoms. Nežinau, į visus klausimus tikrai nespėsiu atsakyti. Vienas iš klausimų buvo, kodėl daugiau nėra daroma. Ir tai siejasi su daugeliu klausimų, buvo, kurie buvo pateikti. Aš esu komisijos darbuotojas, aš nesu politikas ir negaliu spręsti, kas turi ar neturi būti daroma. Bet Taip pat buvo klausima, kokia yra viso to triukšmo finansinė įtaka, kokie yra nuostoliai dėl triukšmo visuomeniai. Tai tas triukšmas sukelia 40 milijardų eurų per metus nuostolius, nes tai yra poveikis sveikatai, nedarbingumo dienos gyvenamosios aplinkos prastėjimas ir taip toliau. Tai tokį skaičių galiu pacituoti. Nuo antru, mes dirbame nuo 2002 metų, yra įsigaliojusi aplinkos triukšmo direktyva, komisija dabar e, taiso priedus, vertina šią direktyvą, pasižiūri, ar jinai efektyviai yra įgyvendinta, ar jinai yra veiksminga ir tas vertinimas leis mums pagalvoti apie tai, ką iš tiesų galime padaryti, ar tos triukšmo ribinės vertės yra tinkamai nustatytos, kolega galės tą pakomentuoti, bet bet kuriuo atveju mes svarstome įvairias įmanomas galimybės ir tada pateiksime pasiūlymą. Poveikis konkurencijai, tą jau atsakiau, taip triukšmo kaina yra didelė, 40 milijardų eurų per metus Europos Sąjungai, greičio ribos ir triukšmo direktyva. Valstybės narės čia gali imtis priemonių, kad mažintų triukšmą. Daugelis valstybių narių mums sakė, kad norint sumažinti triukšmą, ko gero pats uh, pigiausias būdas yra mažinti greitį. Bet čia jau regionų tada irgi prerogatyva, e, ko jie nori, ar sumažinti transporto greitį, ar sumažinti triukšmą. Socialinė dar dimensija. Labai gerai, kad priminėte šį aspektą. Dvi studijas esame atlikę. Atlikę viena iš jų yra E, triukšmo poveikis sveikatai. Aš esu padėjęs šių brošiūrų prie salės. Jei neberasite, galite prašyti komisijos arba Science for Environment Policy svetainėje internete. internete. Tai viena iš tų brošiūrų, kaip jau minėjau, yra taip pat skirta ir uh, triukšmo socialiniai dimensijai. Ir triukšmas dažnai nėra vienintelis veiksnys, kuris veikia. E, dažnai yra daug veiksnių darančių poveikį, užtat juos netaip lengva atskirti. Ir noriu pasakyti, kad uh, E, internete iš tiesų rasite naujausią informaciją. Dėkoju, toliau dar kartą žodis ponui Whittle. Dėkoju už įdomius klausimus. Ponas Breger, man atrodo, atsakė į daugelį iš pateiktų klausimų. Todėl aš susitelksiu ties keliais klausimais ir taip pat pakalbėsiu išsameu apie šios reaktyvos daromą poveikį ir sugrįšiu gal prie pasivarodytų skaidrių. Uh, buvo pateiktas klausimas, tai kada bus nustatytos ribinės vertės. Ir kaip pasakė ponas Berger, šiuo metu direktyvoje yra tam tikros ribinės vertės ir suinteresuotos šalis turi skirtingą nuomonį apie tai, reikia turėti ribinės vertės ar ne. Ir čia galiu sugrįžti prie to, apie ką kalbėjau anksčiau, kokia logika buvo uh, pagrįsta šį direktyvą. Daug buvo dėmesio skiriama tam, kad vietoje prie triukšmo šaltinio valstybėse narėse būtų mažinamas triukšmas. Valstybės narės savanoriškai turėjo finansuoti tokius veiksmus. Ir triukšmo taršai prie šaltinio. Da, reglamentuotas kitose dokumentuose yra nurodytos leibinės vertės ir geležinkelio, pavyzdžiui, sektoriuje labai daug pažangos buvo padaryta pažangos padangų reglamentavimas, taip pat beje visai nesnei pirmą kartą buvo pakoreguotas. Be to, pati pramonė savireguliacijos priemonėmis taip pat daug ką pakeitė nors šie klausimai politinė prasme yra gan prieštaringi. Ir gamintojai patys nemažai ką daro tam, kad būtų mažinama ir orlaivių keliama tarša. Dabar dėl to, dėl ribinių verčių direktyvoje suinteresuotosios šalės mums sakė, kad jeigu tos ribinės vertės bus nustatytos, tuomet e, jie išsakė pagėdavimą, kad būtų, tos ribinės vertės būtų nustatytos konkretiems triukšmo šaltiniams. Ir tik pusės mūsų apklaustų suinteresuotų šalių pasisakė už tai, kad ES lygmenį būtų nustatytos ribinės vertės. Uh, Taip, ko gero yra dėl to, kad manoma, jog geriausia oro taršą mažinti prie šaltinio. Ir visiškai sudarintas požiūris gali sukelti ekonominių problemų kai kuriems rinkos veikėjams buvo kalbėta, pažiūrėjau, apie tai, kad galima e, būtų nustatyti kažkokius bendrus e, akusinės taršos mažinimo rodiklius, kuriuos reikėtų mažinti palyginus su tam tikrų nustatytų referencinių laikotarpių. Dėkuoju, dar kai ką norėčiau pridurti, ne, aš e, tik ką pastebėjau, kad pamiršau kai ką pasakyti. Balandžio 27 dabar yra triukšmo mažinimo diena. Ši diena bus minima kiekvienais metais. Dėkuoju. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und damit wird... Dar kartą ačiū, tuo ir baigiame pirmą diskusijų dalį. Labai ačiū už prezentacijas, ačiū už klausimus. Dabar galime eiti prie antros diskusijų dalies. Prašyčiau priekį ateiti mūsų svečius. Und Herr Wolfgang Eberle, Markus Hess. Wolfgang Keberle, Markus Hecht, Vitold Kroll ir Callum Thomas. Prašau, ateikite į priekį. Soll ich? Hm? Hm.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 Dabar kalbėsime apie transportą, apie triukšmą pagrindinėse transporto arterijose. Aišku, visų pirma, tai yra triukšmas gatvėse, geležinkeliuose, taip pat ir lėktuvų keliamas triukšmas. Visų pirma, suteiksiu žodį Wolfgang Eberle, kuris yra iš Rheinland-Pfalz transporto, miškų ministerijos. Prašom žodis Jums, ponas Eberle, Jums skiriamos irgi 10 minučių. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šį klausimą. Džiaugiuosi galėdamas pasisakyti. Papasakosiu, kas daroma praktikoje e, Vokietijoje kaip mes bandome apsaugoti gyventojus nuo gatvių keliamo triukšmo. Remintis ES veikimo sutartimis, kova su triukšmu yra svarbus prioritetas, ypač ir kelių, kova su kelių keliamų triukšmu yra didžiulis prioritetas. triukšmas, e, kuris yra didesnis negu 55 decibelai, daro neigiamą poveikį e, sveikatai. Dabar oro uostai. Šalia didelių oro uostų gyvena palyginti nedaug gyventojų, palyginti nedaug žmonių kenčia dėl lėktuvų keliamo triukšmo nors lėktuvų keliamas triukšmas ir didesnis negu kad e, E, geležinkelių ar mašinų keliamas triukšmas. Toliau geležinkelis. Čia svarbiausia paminėti krovinių gabenimą. E, dažnai traukiniai kelia didžiulį triukšmą, bet šalia geležinkelio ruožų e, gyvena mažiau žmonių negu kad šalia autostradų. Kiekviena gyvenvietė, kiekvienas miestas turi kelių, gatvių, taip turi būti, bet tai reiškia, kad praktiškai visur ES jaučiamas kelių triukšmas. 74,2 milijono ES gyventojų kenčia nuo kelių keliamo triukšmo. 2008-2009 metais E, buvo paskelbti duomenys apie Vokietiją. Na ir ten paskalbus tos duomenys paaiškėjo, kad e, labiausiai nuo triukšmo kenčia tie vaikai, e, kurie yra iš vargingai gyvenančių šeimų, nes būtent tos vargingos šeimos dažniau gyvena šalia autostradų, šalia kelių. Deja kalbant apie kelius, nėra tokios priemonės, e, e, kuri leistų sumažinti triukšmo lygį 10 decibelų. E, kalbant apie geležinkelį, tai atnaujinus riedmenis, maždaug 10 decibelų galima sumažinti triukšmą. Panašiai veikiančių priemonių keliuose nėra. Reikia taikyti keletą įvairių priemonių tam, kad būtų sumažintas triukšmo lygis. Triukšmas e, daro keliario paneigiamą poveikį, jis trukdo, e, e, trukdo žmonėms miegoti, prastina gyvenimo kokybę. Taip pat uh, E, tyrimai rodo, kad egzistuoja ryšys tarp e, triukšmo poveikio ir depresijos atsiradimo. Čia matote X e, ašyje decibelais triukšmo lygis, o Y ašyje triukšmo poveikis. Tai jau yra rimtas žingsnis į priekį tam, kad būtų galima įvertinti triukšmo lygį. Taip pat e, tai yra susiję ir su e, aplinkos triukšmo direktyvos pirmojų priedų. Dabar tas priedas peržiūrimas. Tačiau nėra numatytos ribinės vertės triukšmui. E, triukšmo lygis pamažu kyla. Ir kyla klausimas, ar 9 procentų uh, E, depresijos rizikos išaugimas yra dar toleruojamas ar jau nebe. Mokslininkai turi tai atsakyti, dėl to negali spręsti vietos bei regiono institucijos. Ir būtent dėl to e, reikalingi europiniai teisės aktai. Nes e, nuo to priklauso ir požiūris į tai, ar triukšmą mažinančios priemonės yra būtinos ir ar joms reikia skirti finansavimą kokios priemonės mažina triukšmą. Čia yra įvairių priemonių, jūs jas žinote. Pavyzdžiui, galima būtų e, perkelti dalį e, krovinių, e, dalį transporto galima perkelti į mažiau naudojamus kelius. Taip pat, jeigu nieko kito nebelieka, reikia statyti ir triukšmą mažinančias sienas šalia autostradų. Tačiau vien tik tais tokių priemonių nepakanka, kalbant apie sausumos kelius. Reikia derinti kelias priemonės iš karto. Ką daro Vokietija? Mes e, turime jau tokių priemonių, bet jos kartais neįgyvendinamos. Įsigaliojus Paryžiaus susitarimui bus būtina gerinti oro kokybę, atsižvelgiant į naujas ribas, ribnes vertes ir tai reiškia, kad per ateinančius dešimtmečius labai keisis transporto srautai miestuose. Tai yra puikia galimybė mums, kas yra gerai aplinkai ir klimatui gerai ir kovojant su triukšmu bet būtina nustatyti teisiškai saistančius kovos su triukšmu tikslus. Jie turėtų būti privalomi. Labai veiksmingos priemonės, kurios yra taikomas tiesiogiai prie šaltinio. Kai kuriuose sritise čia Europa net ir pirmauja. Pavyzdžiui, yra 2014 metų e, reglamentas 540 bet e, kai kurias progas mes ir praleidome. E, kai kurios šio 2014 metų reglamento priemonės pasiteisins arba atneš kažkokį poveikį tik tais 2037 metais. E, komisija yra atlikusi ir tyrimus apie ribinės triukšmo vertes. Na ir remdamasi to tyrimo rezultatais, komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl naujo teisės akto. Taip pat reikėtų peržiūrėti ir aplinkos triukšmo direktyvą. Toliau. Padangų triukšmingumas jį irgi galima mažinti yra numatyti ir europiniai standartai dėl padangų triukšmingumo. Taip pat reikia ir horizontalių e, priemonių. Dabar įvairios, įvairūs generaliniai direktoratai yra atsakingi už atskiras priemonės. Mums svarbu nuoseklumas. seklumas rengiant žaliai, žalioji knyga ateitie turėtų virsti baltąją knygą. Valstybės narės nacionalinių lygmenių negali pasiekti visų tikslų, jeigu europinių lygmenių nebus taikomos priemonės prie šaltinio kovoje su triukšmu. O dabar pabandysiu apibendrinti. Šiuo metu vietos ir regionų institucijos susiduria su vairiamis kliūtimis. Mano nuomonė vis dėlto pagrindinė kliūtis arba iššūkis yra ta, kad praktikoje iš tikrųjų galima įgyvendinti labai nedaug priemonių mažinančių triukšmą. Ypač kalbant apie kelius. yra e, būtina keisti transporto sutart, e, sudėti ir dėl e, poveikio aplinkai, poveikio klimato kaitai, dėl to būtina sudaryti nuseklę visą apimančią politiką. Taip pat 96 metų žalioji knyga turėtų virsti baltąją knygą. Taip pat būtina europinių lygių kovoti su triukšmu. Šiuo metu mes žinome, e, koks yra triukšmo lygis Europoje, kiek piliečių dėl to kenčia, bet dabar reikia žengti ir antrą žingsnį. Dabar būtina e, peržiūrėti aplinkos triukšmo direktyvą, ją toliau plėtoti, e, būtina numatyti konkrečius tikslus, kaip apsaugoti piliečių sveikatą. Reikia europinių tikslų tam, kad būtų išsaugota sveikata. E, galbūt būtų galima nustatyti tokius tikslus, kad naktį aplinkos triukšmas neviršytų 55 decibelų, dieną 65. Tokie tikslai visiškai atitiktų ir subsidiarumo principą. Valstybės narės turėtų pačios nuspręsti, kokios techninės priemonės leistų joms padėti tų tikslų. Uh, Toliau tvarus judumas. Čia reikėtų pagrindų direktyvos tam, kad būtų tinkamai e, e, atsižvelgta ir ne tik į emisijų lygį, bet ir į triukšmo lygį. Ačiū. Toliau profesorius Markus Hecht iš Berlyno technikos universiteto, prašom. Dear Mr. Chairman, dear ladies and... Nepirminkė, gerbėjai ponai ir ponios, dėkoju Jums už galimybę pateikti Jums šiandien šias skaidrės. Trūkšmą galima ženkliai sumažinti, gerinant ES aplinkosaugos triukšmo direktyvą ir taip pat gerinant pranešimus apie iniciatyvą dėl techninių standartų. Kodėl ir tai yra reikalinga ir kaip galima būtų tai pasiekti, aš Jums dabar ir paaiškinsiu triukšmo lygį reikia vertinti taip, kaip čia yra nurodyta. Jūs matote, kad čia yra pažymėta, kur tikrai e, triukšmas e, yra didelis. Ir šiame mieste jūs matote, kad e, triukšmingumas yra per didelis visame miestelėje. Jau buvo paminėtas triukšmingumas viršintis 55 decibelus. Uh, ir e, daugiau nei 6 milijonai e, gyventojų nuolat patiria e, triukšmą, kuris viršė 55 decibelus, kuris yra maždaug 55 decibelai, atsiprašau, ir taip pat keli milijonai iš jų netgi nuolat kenčia dėl 85 decibelus viršiančio triukšmingumo. Uh, ką galima būtų padaryti. Čia jūs matote, kokias priemonės galima pritaikyti dabar savanoriškai. Ir visos tos priemonės, kurios čia yra parodytos, jos tik tai mažina triukšmo sklaidą. Nesigilinsiu dabar, bet e, vis tiek jūs matote, kokios priemonės gali būti pritaikytos. Mūsų federalinė geležinkelio institucija atliko apklausą ir paklausė žmonės, ar ką jie mano apie jau pritaikytas triukšmo mažinimo priemonės. Jūs matote, kad 99 procentai žmonių yra nepatenkinti tuo, kas yra padaryta. Kągi apie tai mano geležinkelio bendrovės? Jiegi iš esmės uh, teigia, kad e, ir taip jau daug yra padaryta ir jie tiesiog stengiasi įtikinti žmonės, kad dabar atėjo laikas jiems jau pagaliau suprasti, kad triukšmas sumažinamas visomis įmanomomis priemonėmis ir kad daugiau nieko nereikia daryti. Tačiau iš tikrųjų triukšmingumą da, e, galima dar mažinti da, e, prie šaltinio. Ir ponia Maisner visiškai teisingai paklausė, ką galima buvo padaryti. Ir dar 2003 metais e, mes kalbėjome apie tai, kad galima dar daug ką padaryti, mažinant uh, triukšmo taršą prie šaltinio. Ir mūsų pasiūlytas priemonės pritaikė kol kas tik tai Šveicarija. Galima maži, dar daug ką padaryti, mažinant lokomotyvų keliamą triukšmą, keičiant jų uh, kai kurias techninės dalis, taip pat e, galima keisti ir vėžes, ir e, pačias geležinkelių, pačių geležinkelio linijų techninės kai kurias dalis. Mes manome, kad patobulinti dabar galiojančią aplinkosaugos triukšmų direktyvą galima dviem elementais. Pirmiausia, reikia numatyti triukšmo valdymo veiksmų planą, tam, kad būtų numatytas labai aiškus tvarkaraštis, kaip galima bus mažinti dienos, vakaro ir nakties e, triukšmingumą tam, kad būtų e, pasiektas nustatytas 55 decibelų e, tikslas. Ir mes taip pat manome, kad reikia taip pat pastatyti nepriklausomas triukšmo stebėsenos uh, stotis, kurios stebėtų triukšmingumą visose geležinkelio linijose, kur jis šiuo metu viršė 70 decibelų. Mes beje jau pabandėme gyvendinti šį pasiūlymą ir rezultatai tikrai yra labai geri. Tačiau reikia pasakyti, kad Europoje šiuo metu dėl naudojamų riedmenų triukšmo tarša tik padidėjo, bet niekas apie tai nekalba. Bet to panašu, kad ir kompozitinės stabdžių trinkelės taip pat kartais e, tik trumpam sumažina triukšmą, kol, bet kol kas nėra patikimų duomenų tam, kad viską galima būtų įvertinti. Toliau reikia taip pat e, keisti ir techninės specifikacijas. Paprastai tose vietose, e, kur yra geležinkelio kreivių, paprastai triukšmingumas viršyje 60 e, decibelų. Ir reikėtų todėl taip specialiai būtent kreiviams taikomų priemonių. Toliau reikia Reikia užtikrinti, kad bent jau 2 procentai visų naudojimų įrangos, 2 procentai įrangos kainos sudarytų triukšmui mažinti skirtos priemonės, kitaip jų kokybė nebus pakankama. Taip pat reikia keisti ir vežės, nes labai dažnai mes matome, kad gamintojai tik tai bandymams tinkamai paruošia savo gaminius, savo įrangą, o po to atsisako triukšmo mažinimo priemonės. Ir e, suprantame, kad taip yra dėl to, kad e, gamintojai nori mažinti sąnaudas tam, kad galėtų tinkamai konkuruoti rinkoje. Toliau geležinkelių kokybė, kiek, o, kiek geležinkelių infrastruktūra padeda su, sugerti, absorbuoti triukšmą. Ir čia mes manome, kad reikia daugiau dėmesio skirti tarš, triukšmo taršos mažinimui. Ir jei mes negerinsime geležinkelių linijų techninių specifikacijų, tuomet nepavyks mums e, veiksmingai sumažinti akustinės taršos. Jūs matote čia kelis pavyzdžius, kaip galima veiksmingai mažinti e, triukšmą. Ir mes, jūs matote, kad dar 96 metais e, buvo atliktas vienas bandė, buvo atlikti bandymai Bavarijoje, kai triukšmingumas buvo sumažintas iki 25 decibelų. Taip pat Japonijoje Tonio Denki, Tojo Denki sugebėjo 20 decibelų sumažinti savo traukinių keliamą grei, uh, triukšmą, o traukiniai keliauja uh, 300 km per valandą greičiu. Taip pat Europa gamina ir e, Japonijai tiekia labai e, e, tylius vagonus specialią įrangą. Ir dabar kyla toks klausimas, kodėl ES teisės aktuose yra numatyta, tai, numatytos ribos geležinkelio keliamiems teršalams, išmetamiems teršalams, bet kodėl tiek mažai daroma dėl triukšmo taršos. Jei mes Europoje turėtume e, tinkamus e, teisės aktus e, triukšmo taršai mažinti, tuomet aš nebejoju, kad ir net ir amerikiečiai galėtų pasimokti iš mūsų pavyzdžio. TSI Noise yra labai įdomus e, projektas. Ir iš pradžių buvo kalbėta apie tai, kad triukšmingumą bus bandyta mažinti 2-5 decibelais, po to vėliau tas skaičius buvo sumažintas iki 1 decibelo. Taigi aš manau, kad mes turime rimtą problemą ir turime tikrai daug ką daryti, kad ją spręstume. Ačiū. Toliau uh, Vitold uh, Kroil iš Geležinkelių instituto Varšuvoje. Prašom. Panie Przewodniczący, e, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Goście. Swoim krótkim... E, Ponios ir ponai, gerbiami svečiai, kalbėsiu trumpai savo pasisakymo metu. Paminėsiu štai kokią problemą. Kalbėsiu apie geležinkelio keliamą triukšmo problemą Lenkijoje. Vidutinis gyventojas susiduria su keturiais triukšmo šaltiniais. Tai yra geležinkeliai, sausumos keliai, taip pat ir pramonės įmonių gamyklų keliamas triukšmas. triukšmas lėktuvai, jam tas pats, gyventojai tas pats, koks yra triukšmo šaltinis. Atlikti tyrimai rodo, kad e, triukšmo intensyvumas e, yra vertinamas e, skirtingai. Geležinkelių keliamas triukšmas yra vertinamas kaip mažiausias, o sausumos kelių keliamas triukšmas pats didžiausias. Tai yra sausumos transporto priemonių keliamas triukšmas pats didžiausias. Na ir koks yra gyventojų, kurie kenčia nuo triukšmo skaičius? Panašu, kad jis mažėja. Čia būtų galima paminėti ir priemonės, kurios taikomos prie triukšmo šaltinio. Vis dėlto visos tos priemonės, kurių mes imamės, gali padaryti e, neigiamą poveikį tam tikros sektoriaus konkurencingumui. Ir dėl to kai kas gali priešintis tokių priemonių taikymui. Ir dėl to, e, dėl priemonių netaikymo, e, triukšmo, lygis, triukšmo poveikis gali didėti, o ne mažėti. Kaip jau sakiau, triukšmą galima uh, mažinti prie šaltinio arba vadovaujantis kitais metodais. Gyventojų tankumas, infrastruktūros tankumas, e, e, transporto intensyvumas, įvairios, įvairūs transporto priemonių tipai, į visus šios faktorius reikia atsižvelgti. Šie visi faktoriai arba veiksniai turi būti labai išmintingai valdomi. Ir tai yra viena iš priemonių, kurios gali mažinti triukšmą. E, šalia tų priemonių, kaip kurias jau minėjau, tai yra e, triukšmo mažinimas prie jie sukeliančio šaltinio. Šioje skaidrėje matote, kur, daugiaus, kur didžiausias gyventojų tankumas Europoje. Matome, koks gyventojų tankumas ir Lenkijoje. Taip pat matome ir industrializacijos indeksą mano šalyje. Jis yra žymiai žemesnis negu kad Vokietijos, Niderlandų ar Šveicarijos industrializacijos indeksas. Kalbant iš praktinės pusės, Geležinkelių keliamas triukšmas yra susijęs su vairiais faktoriais arba veiksniais. Ir tie veiksniai, kaip matome iš šios skaidrės, yra tarpusavyje susiję ir vieni kitus įtakoja. Štai šioje skaidrėje matome, kokia padėtis Lenkijoje. Čia yra išanalizuota. Taigi, kokia ta padėtis? Lenkijos teritorija. Mes išanalizavome beveik 1000 kvadratinių kilometrų. Ši teritorija yra visiškai šalia geležinkelių ruožų, matote, ir žemėlapį, kur viskas pavaizduota. Yra e, įvairūs e, žemėlapiai, e, rodantis, koks yra e, triukšmo lygis ir miestų gyventojų skaičius. Na ir tie triukšmo žemėlapiai rodo, kad netiek jau daug, palyginus su kitomis šalimis, yra Lenkijoje gyventojų, kurie kenčia dėl triukšmo. Matome ir duomenis apie tai, kuriuo paros metu triukšmas didžiausias, kiek gyventojų kenčia dėl triukšmo naktį, tai yra tik 1,3 procento, na, o dieną nuo triukšmo kenčia tik šiek tiek daugiau negu 2 procentai gyventojų. Lenkijoje su triukšmu kovojama. diegiant riedmenyse kompozicinės stabdžių trinkeles. Ir paaiškėjo, kad tokios kompozicinės stabdžių trinkelės padeda e, sumažinti triukšmo lygį. Daug kas priklauso nuo to, e, kaip yra naudojami stabdžiai, kaip dažnai stabdoma. Jeigu yra dažnai stabdoma, tai tuomet E, skirtumas tarp tradicinių stabdžių ir kompozicinių stabdžių trinkelių. Tas skirtumas e, iš tikrųjų yra didžiulis. Kokia yra pati aktualiausia problema? Yra tam tikrų ruožų, kurie e, labai priklausomi nuo techninių vagonų savybių. Ypač tais atvejais, kai neturime stebėsenos prietaisų tose geležinkelio ruožuose. Taigi patikiu Jums e, tam tikrų domenų ir jų pagrindų galėčiau iškelti štai kokį klausimą. Ar e, geležinkelių keliamas triukšmas yra e, didelis pavojus sveikatai Lenkijoje. Panašu, kad aplinkos specialistai mano, kad geležinkelių keliamas triukšmas Lenkijoje nėra e, pats svarbiausias faktorius e, Lenkijoje. Kelių keliamas triukšmas yra didesnis negu kad geležinkelių keliamas triukšmas. Taip pat daug kas priklauso ir nuo gyventojų tankumo. Taip pat e, triukšmo lygis priklauso ir nuo Um, transporto priemonių greičio bei to fakto, kad kol kas geležinkeliais dar pervežama nedaug krokinių. Kokia yra mūsų rinka? E, Lenkijoje yra apie 200 įmonių, kurios perveža krovinius. Tai yra maždaug 13 procentų Junktinės karalystės rinkos. 85 procentai tų transporto priemonių yra krovininiai vagonai, na, o likę 15 procentų tai yra kitos transporto priemonės, kurios juda geležinkeliu. Taigi, minėjau, kokia yra vagonų sudėtis. 78 e, tūkstančiai vagonų turėtų būti atnaujinti pagal e, TSI triukšmo reikalavimus. Yra 2367 vagonai, kurie jau atitinka TSI triukšmo reikalavimus, bet kyla ir štai kokia problema. Yra 16 tūkstančių vagonų, kurie turi monoblokinius ratus. Ir būtent tą faktą norėčiau pabrėžti. Keturiasdešimt septyni procentai krovininių vagonų, kurie turi monoblokinius ratus, yra Lenkijoje. Kaip būtų galima atnaujinti pasenusius vagonus, kaip būtų galima čia įgyvendinti TSI triukšmo reikalavimus. Tai reiškia, kad bus patirta kaštų ir tai sumažins mūsų konkurencingumą. Dalis krovinių persikals į sausumos kelius. Taip pat tenka konstatuoti, jog vagonų atnaujinimas Lenkijoje kainuotų maždaug pusę milijardo eurų. Toliau kompozicinės stabdžių trinkelės. Reikėtų visur pradėti naudoti monoblokinius ratus Tai reikš, kad dar septynis kartus išauks kaštai. Ir čia reikėtų konstatuoti ir dar vieną dalyką. žemas geležinkelių sektoriaus konkurencingumas gali reikšti, kad dėl to išloštų e, sausumos kelių sektorius. Ko gero dėl to daugiau krovinių būtų pradėta vežti per miestų sunkvežimiais. Na, o šioje e, skaidrėje. Iliustruojama, kaip sparčiai didėja krovinių apimtis sausumos keliuose. Na, o geležin, e, e, krovinių kiekis pervežamas geležinkeliu išlieka e, tokio paties dydžio. Ir čia aš norėčiau Jums pateikti vieną klausimą. Europos komisija yra parengusi ir gairias, ir transporto baltąją knygą. Ir vienas iš tikslų yra maždaug, o tiksliau bent jau uh, 30 procentų e, krovinių gabenamų sausumos keliais perkelti geležinkeliui. Bet geležinkelio sektoriui e, jau ir taip reikės daug investicijų, bus patirta daug kaštų, tai dar labiau sumažins geležinkelio konkurencingumą. ar tikrai geležinkelio sektorius turi patirti tiek daug kaštų. Ir dar vienas klausimas man iškilo. Galbūt mes turėtumėm atsižvelgti ir valstybių narių interesus. Dėkoju už jūsų dėmesį ir atleiskite, kad kalbėjau šiek tiek per ilgai. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį E, mūsų paskutiniam kalbėtojui, tai yra profesoriui Kalam Tomas iš e, Junknės karalystės. Prašom. Good afternoon. Thank you, Chairman, ladies. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, už kvietimą uh, dalyvauti jūsų posėdėje. Noriu pakalbėti apie aviacijos keliamą triukšmą. Žinome, kad oro transportas uh, Europos ekonomikai yra labai svarbus. Europoje yra oro uostai, daug oro uostų, kurie plečiasi, nes to reikalauja ekonominė plėtra. Ir ta oro uostų plėtra tęs. Aviacija daro mm, kasdienį įtaką milijonams ES gyventojų. Ir problema yra ta, kad su triukšmu susiję problemos tik rimties ateityje. Ir tai, aišku, atsiliep žmonių sveikatai, jų gyvenimo kokybei. Žmonės labiau, jautriau reaguoja į aviacijos triukšmą, lyginant su triukšmu keliamu kitų transporto rūšių, nes kai virš jūsų namų skrenda lėktuvas, jūs taip pat manote, kad tai yra susiję ir su tam tikra galima rizika dėl to, kad virš jūsų skraido lėktuvai. Mes šias problemas ne vienerius metus nagrinėjome Mančesterio universitete ir pastebėjome, kad nemažai Europos oro uostų uh, jau turi laikytis ribojimų dėl triukšmo, pavyzdžiui, naktim jie neveikia ir kai vyksta infrastruktūros plėtra, kai norima statyti naujus e, kelius, oro uostuose naujus takus, pakilimo ar nusileidimo taktu, takus, tai dėl triukšmo e, tokia plėtra gali būti ribojama. Ir dėl to gali susidaryti įspūdis, kad ši problema nebebus tokia rimta, dėja priešingai. Ši problema tik e, rimties, nes oro uostai e, auga greičiau negu vystosi technologijos. Ir dėl to žmonėm mm, teks didesnė triukšmo tarša bet jei atsiras kažkokių naujų, jei bus plečiama infrastruktūra ar didės mm, mm oro pervežimų e, srautai, tai vis daugiau žmonių patirs tokį triukšmą. Bet keičiasi žmonių požiūris E, tas triukšmo lygis, kuris anksčiau buvo priimtinas, dabar nebėra priimtinas, nes žmonės e, nori aukštesnės gyvenimo kokybės, turi didesnius lūkesčius. Be to, e, kuo demokratiškesnė visuomenė, tuo labiau žmonės gali išreikšti savo nuomonę. Ir tuo tą nuomonę išreiškia garsiau. Taigi, manoma, kad vis didės pasipriešinimas oro uostų plėtrai. Kiti šiandien kalbėję prelegentai sakė, kokius padarinius kelia triukšmas, aš čia vėl nevardinsiu, tik visi žinome, kad kalbant apie sveikatą, tai gali būti blogas miegas, prastesni mokymosi rezultatai ir taip pat tas foninis triukšmas kasdien šalia jo gyvenančių žmonės daro jam neigiamą įtaką. Ir dėl to, aišku, žmonės skundžiasi, vyksta protestai ir priešinamasi aviacijos plėtrai. Taigi, triukšmas turi neigiamą poveikį sveikatai, miegui, mokymuisi. Ir triukšmas taip pat erzina. Ir kiek jūs jaučiate tą erzinimą, lemia taip pat ir neakustiniai faktoriai. Ir aišku, e, asmeninis jautrumas Ir būtent šie dalykai labiausia sąlygoja skundus ir protestus dėl oro uostų plėtros. Kaip galima. Ir taip pat reikia paminėti ir neakustinius faktorius. Jei jūs erzina ar ne triukšmas, tai tai priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo, ar daugiau laiko praleidžiate viduj, ar laukia, ar gyvenate mieste, ar kaime, koks turtingas esate, ar pats turite, ar, ar esate namo savininkas, ar bijote oro, mm, ar bijote įvairių nelaimių susijusių su aviacija. Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad žmonės dažnai bijo ateities, nes per pastaruosius dešimt metų mūsų gyvenimas dramatiškai pasikeitė ir dėl to žmonės galvoja, o įdomu, kaip pasikeis mano gyvenimas per ateinančius dešimt metų. Taip pat viskas priklauso ir nuo to, ar jum aviacija yra naudinga. Jei dirbate oro uoste, tai jum tada jūs nesate tiek neigiamai nusiteikęs prieš oro uostus. Taigi tas erzinimas 30 procentų yra susijęs su triukšmu, 30 procentų su neakustiniais faktoriais ir 30 procentų su asmeniniu požiūriu. Kai kurie žmonės yra labai jautrus, o kai kurie yra visai nejautrus. Taigi čia yra uh, du dalykai. Pirmiausia, kiek triukšmo patirime ir antra, kaip į tai reaguojame. Ir pirmasis veiksnys yra susijęs su lėktuvų e, tipais, su tiek, kiek jų per dieną praskrenda. O antrasis faktorius yra susijęs su jūsų suvokimu, kaip, kaip jūs mm, priimate, ar labai reaguojate, ar nelabai į tuos neakustinius faktorius. Ir matote, kaip šiuos dalykus galime kontroliuoti šioje lentelėje ir kontrolės būdai yra įvairūs. Europos reguliavimo sistemos atskiria uh, triukšmo buvimą nuo požiūrio į triukšmą. Ir taip pat sutinka su tuo, kad uh, yra skirtingas požiūris, yra e, skirtingas žmonių gyvenimo būdas ir skirtingos galimybės kovoti su, kriušmu, su triukšmu. Galima vietos lygmenių triukšmo problemą spręsti, e, rengiant atitinkamus planus ir konsultuojantį su visuomenė. Taip pat yra suprantama, kad yra tam tikros ribos, kurios turi būti nustatytos, kad apsaugotų žmonių sveikatą, kad jie galėtų mėgoti ir netgi, kad triukšmas nedarytų neigiamo poveikio uh, mokymuisi. Taigi tos taisyklės numato tam tikrą žemės naudojimo planavimą, kad apsaugotų žmonės nuo triukšmo. Kokia problema yra oro uostai, yra nekilnojamas turtas. Oro vežėjai gali perskristi iš vienos vietos į kitą, bet oro uostas yra ir ko gero bus visą laiką toje vietoje. Mažai oro uostų tik buvo perkelta kitur. Ir tas perkelimas tiesiog reiškia, kad tos problemos išlieka tik kitur. Taigi ilgalaikio techninio sprendimo nėra, nes lėktuvas neskrenda ir neskraidys tyliai. Taigi mums reikia naujus metodus taikyti. Tai yra tą metodą, kuris atskirtų triukšmą ir žmonių požiūrį į triukšmą. Tai aišku, kad mes turime nustatyti ribas, kad apsaugotume žmonių sveikatą bet tuo pat metu turime ir keisti, daryti įtaką žmonių požiūriui. Milijardai, milijardus kainuoja e, oro uosto vežėjų, pažiūrėjau, lėktuvo keliamo triukšmo vienu decibelu sumažinimas. Be to vieno decibelo žmonės net nejaučia. reikia, kad žmonės suprastų tuos technologinius pažangius metodus, kurie taikomi. Ir kad suvoktų, kiek tai trikdo ar ne jų gyvenimą. Taigi turime skatinti tolerantiškesnį požiūrį į triukšmą kai to triukšmo negalima pašalinti. Ir turėtume sakyti žmonėm, kad, kad yra mm, priežastis, kad žmonės mm, oro uostai turėtų turėti priemonės kreiptis į žmonės, kurie gyvena šalia oro uostų, numatyti įvairias paskatas tiem žmonėm, kad galbūt jie net galėtų išsikelti kitur gyventi. Tai klausimas yra, kaip ES galėtų tas priemonės e, naudoti. Taigi mums reikia nustatyti triukšmo ribas, taip pat reikia naudotis gerąją praktiką kad galėtume toliau skatinti ekonomikos augimą ir taip pat atsižvelgti į neakustinius faktorius, kurie lemia požiūrį į triukšmą. Ir būtent mm, visi tie bendri veiksmai leis mums neužkirsti kelio oro uostų tolesniai plėtrai ir tvariam vystimuisi. Euh, Labai ačiū. Išgirdome keturias labai įdomias prezentacijas. Dabar galima teikti klausimus. Visų pirma, šį kartą Gezina Meisner. Ačiū. Tikrai buvo be galo įdomios prezentacijos. Ir paskutinė prezentacija buvo susijusi su tais klausimais, kuriuos aš ir norėjau pateikti. Panašu, kad iš tikrųjų egzistuoja ne tik objektivus, bet ir subjektivus triukšmo lygio vertinimas, dėl to sunku formuoti politiką. Mm. Jūs kalbėjote apie triukšmo vertinimą. Ar triukšmas visą laiką e, matuojamas decibelais, ar atsižvelgiama į žmonių vertinimą? Jūs sakėte, kad daugiausia žmonių kenčia nuo kelių keliamo triukšmo, mažiau e, žmonių kenčia dėl geležinkelių ir lėktuvų keliamo triukšmo. Apskritai nemažai žmonių kenčia nuo to triukšmo, bet gal viskas priklauso nuo to, kaip at, užduodamas klausimas, ar yra viskas įvertinama de decibelais, ar tiesiog žmonių teiraujamasi, ar jie jaučia, kad kenčia nuo triukšmo. Dabar dėl lėktuvų maršrutų. Lėktuvai negalėtų skristi virš e, namų E, jeigu piliečiai skundžiasi, bet kai kuriais atvejais galbūt tie gyventojai net negalėjo girdėti lėktuvų, nes jie skrido per nelik aukštai. Taigi, e, ko gero, jeigu yra ir tas e, subjektivus triukšmo vertinimas, tai gal reikėtų ir psichologinių priemonių, galbūt e, galima būtų žmonėms sakyti, kad triukšmas tai čia nieko blogo. Tai kaip manote, ar galima e, imtis kažkokių tai psichologinių priemonių? E, buvo taip pat kalbėta ir apie tai, kad 40 milijardų eurų siekia per metus ES padaryta triukšmo žala kiek kainuotų triukšmą švelninančios priemonės. Na ir mano paskutinis klausimas būtų štai koks. Kaip sumažėtų triukšmo lygis, jeigu dalį automobilių pakeistų elektriniai automobiliai? Kiek e, tokių automobilių turėtų būti pakeisti? Jemnością wysłuchałam e, panów wystąpień. Dziękuję szczególnie panu profesorowi. Ačiū. Aš labai susidomėjusi išklausiau visas prezentacijas. Ypač esu dėkinga profesoriai Hecht, kuris sakė, kad kompozicinės medžiagos stabdžiuose mažina triukšmą. Labai gaila, kad šiandien čia nėra komisarės Bults. Uh, tai yra susijęs su jos kompetencijomis. Mes turėtumėm vadovautis faktais. Tikrai neturėtumėm sudaryti neteisingo įspūdžio, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse jau rasti tam tikri sprendimai ir kad jie turėtų būti perkelti ir kitoms valstybėms narėms nevertinus rezultatų. Vis dėlto nepamirškime ir kad dėl to nukentėtų konkurencingumas ir laisvoji rinka. Vis dėlto gana dažnai bandoma apeiti triukšmo klausimą. Visi e, prelegentai sakė, kad triukšmas yra susijęs su e, E, ekonomikos plėtra ir kad jo neįmanoma atsijėti nuo e, ekonomikos plėtros. Jeigu e, geležinkelis driekėsi toli nuo miestų, tai tuomet tas geležinkelių keliamas triukšmas nedarys tokio didžiulio poveikio, kaip kad miestuose mes apie tai kalbėjome ir transporto komitete. Sausumos transporto kroviniai turėtų būti perkeliamas į geležinkelius, tai irgi yra svarbus klausimas. Ar vis dėlto noriu pasirauti, ar nauji teisės aktai bus pagristi sveika žmogiška logika, ar vis dėlto ekonomikos augimo interesais? Ar vis dėlto bus orientuojamas į tai, kokį poveikį triukšmas daro žmogaus sveikatai? Panašu, kad vis dėlto e, kol, kol kas labai konkrečių faktų neturime. Ačiū. Aš irgi turiu porą klausimų. Neseniai skaičiau straipsnį, kad manipuliuojama e, triukšmo lygių Tam, kad automobilis patektų rinką, jo automobilio jo variklio keliamas e, triukšmas neturėtų viršyti 74 ar 80 decibelų. Bet e, panašiai kaip ir Volkswagen atveju, taip ir čia paaiškėjo, kad realiai e, automobilio variklis kelia visai kitokį triukšmą. Pavyzdžiui, e, e, Ducati automobiliai tris kartus viršyje normą. Dažnai atsitinka ir taip, kad kartais automobilis e, kelia didesnį triukšmą ir automobilių gamintojai tvirtina, kad visą tai legalu. Ar jūs apie testą girdėjote, ką būtų galima padaryti šioje srityje? ką ketina e, e, daryti komisija, kad ateitie nekiltų toks skandalas dėl triukšmo, kaip kad kilo dėl dizelinių variklių. Toliau. Panašu, kad reikėtų 12 milijardų eurų tam, kad būtų galima pastatyti e, sienas saugančias nuo triukšmo. Jeigu 80 procentų riedmenų būtų atnaujinti, tai kainuotų 1,5 milijardo. Tai būtų ir greičiau, ir veiksmingiau, ir būtų galima sutaupyti 10 milijardų, tačiau e, e, to nedaroma. Dabar tos triukšmą mažinančios sienos vis statomos, važiuodamas autostradą jautiesi kaip tunelyje. Kai kur tos sienos yra 10 metrų uh, aukščio, aš esu iš Berlyno, dar prisimenu ten stovėjusią sieną, kurios aukštis buvo 3,6 metrų aukščio, dabar statomos 10 metrų aukščio sienos, kurios turi saugoti nuo triukšmo. Štai Japonija gamina e, e, žymiai tylesnius traukinius negu kad mes Europoje, Japonijoje e, įstatymai griežtesni. Ne? Ir čia panašu, kad padėtis kaip ir su emis, emisijomis. Jeigu emisijos yra e, griež... E, taisyklės dėl emisijų JAF yra griežtesnės, tai ten ir teikiami e, produktai, kurie atitinka tokius reikalavimus. Dabar dėl Lenkijos. Jeigu Lenkija nenori, e, e, kad jos traukiniai važiuotų Rotterdamo genos ruožų, tai gali ir net naujinti savo vagonų. Bet ar tai tikrai e, apsimokėtų? Du šimtai septyniasdešimt milijonų Europoje uh, jau buvo skirta riedmenų atnaujinimui, e, modifikavimui. Taigi, taigi galimybių yra, jūs galite jomis pasinaudoti tam, kad taptumėte konkuren, konkurencingesni, tai būtų tinkamesnis sprendimas dabar dėl triukšmo suvokimo lygio. Vokietija buvo tokia byla, kai e, gyventojas pasiskundė, kad e, Vaikai e, žaidimų aikštelėje kieme e, kelia per nelik didelį triukšmą. Jisai reikalavo, kad nuo pirmos iki trečios valandos po pietų ta aikštelė būtų uždaryta, jog vaikai tai negalėtų patekti ir netriukšmautų. E, tai kartais tenka sobejoti sveikų protų dėl triukšmo suvokimo lygio. Jeigu reikėtų atnaujinti, modifikuoti traukinius, kai kas sakė, kad tai kainuotų septynis kartus daugiau, bet kodėl? Pavyzdžiui, Lenkijoje nėra renkamas kelių mokestis, bet vakarų Europoje yra mokamos, mokamos rinkliavos e, už naudojimąsi keliais. Tai irgi e, išaugina kaštus Į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Reikėtų e, teikti e, ekonominės paskatas tam, kad valstybės narės būtų suinteresuotos kiek įmanoma greičiau atnaujinti vagonus. Ir taip pat tam reikėtų šiek tiek daugiau valios. Matau, kad kažkas dar norėtų pasisakyti, prašom. Tylko odpowiadając na pytanie przewodniczącego, skąd takie duże koszty? Pane Liukaciewska. Ačiū. Aš pabandysiu iš karto atsakyti klausimą, kodėl kaštai tokie dideli. Europą naudojami e, mono blokiniai ratai. Mūsų šalyje vagonų ratai yra kitokie. Ir tam, kad mes galėtumėm e, atnaujinti stabdžius, e, pakeisti, integruoti kompozicinę stabdžių trinkelės, mums reikėtų pakeisti visų vagonų ratus. Aš suprantu, kai kalbama apie naujus riedmenis, bet jeigu kalbame apie senus riedmenis, kuriems reikėtų keisti ir ratus, tam, kad būtų galima integruoti naujus stabdžius, tai būtų visiškai beprasmiška. Mes manome, kad būtų logiškiau palaipsniui senus vagonus keisti naujais. taip. Iš tikrųjų, ne visur galima pakeisti tas stabdžių trinkelės. Pavyzdžiui, tai nepasiteisintų Švedijoje ir Suomijoje dėl klimato sąlygų. Ponas Eberle. E, e, Trukšmas yra matuojamas Garsai yra matuojami e, naudojantis fizikos dėsniais, e, triukšmas yra vertinamas ir subjektyviai. Kalbant apie sausumos kelius, tai čia reikia pasakyti, kad subjektyvus triukšmo suvokimo lygis išlieka e, nuolatinis, labai pastovus, tarkim, x procentus, nelabai kinta. Uh, bet e, e, e, ne viskas yra susiję su subjektyviu vertinimu, bet ir su fizikos dėsniais. Pavyzdžiui, kad žmonės negali mėgoti, negali susikalbėti, arba, pavyzdžiui, kad išauga šildymo kaštai. Tai jau yra fizikos dėsniai, tą galima išmatuoti. Toliau buvo teirautasi dėl veiksmingų priemonių. Jeigu nieko nedarysime, tai kainuos labai daug Pažiūrėjant tik Vokietijoje, tai kainuotų 10 milijardų eurų, šimtus milijardų Europoje. Apie triukšmo problemą reikėtų pagalvoti dar e, tik planuojant miestus, tuomet jie žymiai lengviau įveikti. Kai kada yra spanta, tuo pačiu metu taikomos dvi priemonės triukšmui mažinti Pavyzdžiui, tai yra greičio ribojimo priemonės e, iki 30 km per, valandos, per valandą. E, tai nieko praktiškai nekainuoja, bet praktiškai per pusę leidžia sumažinti triukšmo lygį. Taip pat e, sumažėja ir taršalų kiekis. Taip pat e, triukšmą mažina ir atitinkama kelio danga. Ypač pastaraisiais metais e, daug dirbama šioje srityje. Tai irgi leidžia sumažinti gerokai triukšmo lygį, o kaštai nėra tokie jau dideli. Galbūt kaštai išauga 30 procentų. Toliau, kas atsitiktų, jeigu nieko nedarytumėm? Dažnai teigiama, kad e, autostrados kelia e, didžiulį triukšmą dėl padangų. Jeigu būtų gesinamas automobilio variklis, jeigu automobilis nevažiuoja, bet sustojęs, tai tuomet mažėja triukšmo lygis. Ir beje, kuo mažesnis automobilio um, greitis, tuo mažesnis ir jo keliamas triukšmas. Ar klastojame e, triukšmo vertinimo rezultatai? Na, realybė nelabai atitinka apteikiamus duomenis ir aš dėl to norėčiau kreiptis į komisiją užkamšyti egzistuojančias spragas. Nes kai kurie skaičiavimai tikrai nėra tikslus. Ačiū. Toliau Markus Hecht. Sorry, sorry. Atsiprašau. Tik decibel. Dėl triukšmo ribojimo. 55 decibelai yra tokia riba, kai triukšmas yra gana garsus, gyventojai tą triukšmą tikrai girdi. Bet kai kur tas triukšmas, triukšmo lygis yra 30 decibelų. Jeigu orientuotumėmės į tokius triukšmo lygius, tai galėtumėm pasiekti gana greitai rezultatų. Bet galima ir dešimtmečius diskutuoti, kas ką turi daryti, bet taip ir nesimti jokių veiksmų. Aš manau, kad reikėtų orientuotis į tokį triukšmo lygį kaip 55 decibelai. Ir turime imti skubių veiksmų. Jeigu gali būti ir taip, kad tiesiog bus diskutuojama metų metus. Toliau e, dėl kaštų. Jos galima įtraukti į kitas vertas. Pavyzdžiui, e, kuriant, konstruojant lėktuvus yra orientuojamas į įvairias vertas. Pavyzdžiui, e, kiek lėktuvas kainuos, kiek keleivius galės pervežti, e, kokį triukšmą kels ir taip toliau. Ta pati galima daryti ir tiesiant geležinkelius. Jeigu, pavyzdžiui, kažkokia įmonė Lenkijoje manys, kad štai aš per 15 metų praradau 50 procentų rinkos, tai aš galiu arba toliau eiti to pačiu keliu, arba imtis kažkokių tai inovacijų. inovacijų. Galiu pabandyti mažinti triukšmo lygį e, kai kurie vagonai, daugelis vagonų Lenkijoje tikriausiai per metus nuvažiuoja 20-40 tūkstančių kilometrų. Reikėtų pagalvoti apie konkurencingumą. Ir beje, Lenkijoje praktiškai kom, nenaudomas kompozicinės stabdžių trinkelės. Tai yra tikra energetinė katastrofa. Čekija. E, e, Čekija dabar pertvarko savo elektros tinklus, užtikrina, kad e, dažnis yra 50 Hz, manau, kad ir e, Lenkija galėtų tokiu pavyzdžiu vadovautis. Gali būti ir taip, kad e, vagono atnaujinimas bus neutralus kaštų prasme arba netgi ir sumažins patiriamus kaštus. Dabar dėl e, bėgių dangos. E, nuo vėžių dangos irgi priklausys nuo to, kaip vyks e, stabdymas. Aš manau, kad visą laiką labai svarbu atsižvelgti fizikos dėsnius. Ir e, iš tikrųjų nuo e, vėžių dangos turėtų priklausyti ir kokie stabdžiai naudojami. Bet e, tam, kad konkrečiai galėčiau atsakyti šį klausimą, reikėtų jį dar labiau pasigilinti. Dabar dėl Suomijos ir Švedijos. Žinau, kad Suomijos, Švedijoje nėra išplėtoti pakankamai elektros tinklai, ten mažiau elektrinių lokomotyvų. Ir tikrai ten dažnai atsitinka taip, kad netinkamos kompozicinės stabdžių trinkelės, viskas priklauso nuo e, trinkelių ir dangos e, trinties e, charakteristikos. Panaši. E, e, medžiaga naudojama ir Rusijoje, tačiau Rusijos traukiniams yra taikomi kitokie reikalavimai. Dėl Švedijos nežinau. Bet Suomijai tai galėčiau pasiūlyti sprendimą. Tai gerai. Būtų tikrai gerai, kad būtų rastas sprendimas. Toliau Vitald Grol, prašom.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 Zysk największego polskiego przewoźnika rocznie to jest 7,5 miliona euro. Taigi nieko neturėtų stebinti tai, kad tokios didelės sumos, 80-90 milijonų eurų, yra gan didelė našta mūsų biudžetui. Mes stengiamės mažinti triukšmo keliamą taršą Tačiau reikia pasakyti, kad tam skiriamas finansavimas yra gan ribotas. Ir jau šiandien girdėjome įvairių argumentų apie tai, kad mažindamos akustinę taršą geležinkelio bendrovės tampa dažnai mažiau konkurencingos. Ir tai yra rimta problema. Kalim Tomas, prašau. dirginimas. Prieš daug metų man yra tekę dalyvauti susitikime su vietos bendruomenė, kuri gyvena šalia Budapešto oro uosto. Tai buvo dar prieš Vengrijai stojant Europos Sąjungą. Ir tuomet vietos bendruomenė buvo labai gerai nusiteikus e, oro uosto plėtros atžvelgiu. Jie sakė, kad tai yra labai naudinga Vengrijai, nes taip sujungs ją su kitomis šalimis. Uh, Tačiau po, po šiek tiek metų jie pakeitė savo nuomonę. Reikia suprasti iš tikrųjų, e, kaip žmonės suvokia e, akustinę taršą. Tai yra svarbu tuomet, kai priimami sprendimai dėl naujų kelių tiesimo ar oro uostų plėtros. Reikia suprasti, kad turi būti užtikrinderamas pusiausvyrą tarp regiono ar konkrečios vietovės ekonominių interesų ir vietos bendruomenės susirūpinimo. Aš nekalbu čia apie sveikatą, aš iš esmės kalbu apie žmonių susierzinimą, nes matome, kad kartais būna taip, kad vieni toje pačioje vietovėje gyventi žmonės visiškai ramiai reaguoja triukšmo, o kiti tikrai dėl jo labai yra susierzinę. Dėkoju, dėkoju Jums už labai įdomias prezentacijas, už įdomius klausimus ir įdomius atsakymus. Tai yra klausimas, kuris yra aktuolus ir mes dar nekartą prie jo sugrįšime, nes suprantame, kad Ir egzistuoja nemažai įvairių techninių galimybių triukšmui mažinti ir tam, kad e, jas, jomis galėtume pasinaudoti, reikės tik tai surasti pakankamai politinės valios. Kaip, e, visų tų, kaip bus finansuojamos visos e, akustinės taršos mažinimo pastangos, yra kitas klausimas. Aš neminėjau kelių mokesčio O reikia pasakyti, kad pajamos iš kelių mokesčio siekia milijardinės sumas, bent jau pas mus, nežinau kaip yra Lenkijoje. Aš manau, kad mums reikėtų pažvelgti šią problemą plačiau. Mes vieną vertus norime paskatinti kuo didesnį mobilumą, antra vertus norime apsaugoti mūsų aplinką ir žmonių sveikatą. Taigi dar sugrįšime prie šito klausimo ir tikiu visiems, kas dalyvavo šiandienos renginyje. してるんだ。May I ask you to sit down? Norėčiau paprašyti visų susėsti, o tų, kas nekitina dalyvauti šiame posėdėje, prašome išeiti iš salės. Bevor wir mit dem letzten Tagesordnungspunkt anfangen, möchte ich eine Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Šiandien tarp mūsų yra kai kas, kas paskutinį kartą dalyvauja e, Europos parlamento posėdėje. Jis su mumis bendradarbiavo ketverius metus, dabar, mūsų palieka, dabar mūsų palieka. Aš naudodamasis progą noriu padėkoti. Labai ačiū už puikų bendradarbiavimą. Mums buvo tikrai labai smagu su jumis dirbti, daug padirbėjome. Deja, mūsų paliekate, bet linkime jums sėkmės ateityje ir tikiuosi dar kažkada susitiksime. Viso ko geriausio. is yeah but thanks a lot it, it could be a mistake <laughs> da haben wir Luke Willems und Jan Molema Ačiū, aišku, gali būti įsivėlus ir klaida. Noriu dar jūs informuoti, kad mes pasikvietėme Liuk Vėliams ir Jan Molema. Liuk Vėliams yra e, e, generalinio sekre... Beneluxo generalinio sekretoriaus pavaduotojas. E, Na, o Jan Molema yra vidaus rinkos departamento vadovas. Prašom, žodis jums. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, kad pakvietėte mus į transporto komitetą. Mes norime pristatyti uh, savo krovinių gabenimo pranešimą, uh, pasidalinti šio pranešimo rezultatais su jumis. Norėčiau mm, trumpai pristatyti Beniliukso. Beneliuksas dar egzistuoja ir transportas yra labai svarbus šiom trim šalim. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad Beniliuksas yra Europos regioninio bendradarbiavimo gyva laboratorija. Tuoj atrasiu kitą, kitą skaidrę. Mes esame tarp vyriausybinė organizacija, tai yra Belgijos, Niderlandų ir Luksemburgo tarp vyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas regioninis bendradarbiavimas. Ir per praėjusius 70 metų tas bendradarbiavimas iš tiesų buvo naudingas tiek mūsų trim šalim, tiek jų gyventojams o Šengenas e, buvo sukurtas Beniliukso pavyzdžiui, jei taip galima sakyti. 12 metais, 12 metais mūsų vyriausybės nusprendė naują Beniliukso susitarimą pasirašyti. Ir tas naujas sustarimas reiškia ir naujovišką bendradarbiavimą. Pirmas tikslas - gilinti bendradarbiavimą tarp trijų šalių, sustiprinti šių trijų šalių vaidmenį Europoje ir pagal šį naująjį susitarimą Beneliuksas turi ne tik ekonominių galių, bet taip pat mm, galių saugumo e, srityje ir e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo srityje turi parlamentą, sekretariatą. Ir mm, šios trys šalis e, save laiko mm, Europos vartais. Vieną dar dalyką norėčiau pabrėžti, kur yra Beneliukso privalumas. Tai yra 350 ES veikimo sutarties straipsnis, e, kuris leidžia šiom šalim gilinti e, savo bendradarbiavimą vidaus rinkoje, jei tai nediskriminuoja kitų ES valstybių narių. Ir priemonės, kurios galbūt neprim, neįprimamos visų ES valstybių narių, gali beneliuksė būti taikomas, pavyzdžiui, laisvasis kabotažas ko Europos Sąjungoje kitose valstybėse dar nėra. Ir tai mum leidžia užtikrinti 10 procentų veiksmingesnį transportą. Buvo pasirašytas sprendimas, leidžiantis e, dideliems jūrų konteineriams įplaukti į Beneliukso šalis – ir taip pat sunkesniems ir ilgesniems mm, traileriams uh, vykti uh, iš Niderlandų į Belgiją. Mūsų uh, uh, transporto ministerijos glaudžiai bendradarbiauja ir dabar suteiksiu žodį kolegai, kuris būtent transporto klausimus ir apžvelgs. Dėkui, Lukai. Aš pristatysiu pranešimo rezultatus. Transportas yra ypatingai svarbus ne tik Beneliuksui, bet ir apskritai ES vidaus rinkos veikimui. Ir tą pamatysime kitoje skaidrėje Matote, čia yra mm, spalvotas Europos žemėlapis, jei taip galima pavadinti, karščio žemėlapis. Matote, kad Beneliukso šalise e, ta transporto veiklos koncentracija yra didžiausia. Ir čia matomo, e, kur uh, daugiausiai užsienio investuotojai nori steigtis, kai atvyksta į ES rinką. Prekių srautai. Kodėl mes atliekame tyrimą skirtą prekių srautams? Nemažai valstybių narių prašo kad būtų e, veikiama aktyviau, nes rinka keičiasi dažnai daug greičiau negu yra numatomos taisyklės jos funkcionavimui. Atsiranda naujos transporto rūšis ir e, ne visuomet yra mm, nustatytos taisyklės. Buvo pasakyta, kad Beneliukso šalis nori sparčiai ir efektyviai nusistatyti taisyklės ir dėl to mums reikia studijos skirtos prekių srautams Beneliukse. Pažiūrėkime, ką rodo, ši, ką rodo šis pranešimas. Kai kalbame apie Europą, Europos Sąjungos mastu, Beneliuksui tenka tik 1,7 procentai ES erdvės. Bet e, jei pažiūrėsime į prekių srautus ir jų generuojamą BVP, tai yra tris kart daugiau negu Beneliuksui tenkantis geografinis, geografinio ploto procentas. E, dešinėje matote, kad 78 procentai Europos vidaus vandenų laivybos mm, tenka Beneliukso šalims. Tai yra laivyba į ir iš Beneliukso. Ir dėl to mes, kaip ta gyvoji laboratorija, susikūrėme savo taisyklės, inovatyves taisyklės ir jas išbandome. Ir Įsprendžiame, ko gero, tris ketvirtadalius mm, problemų, kurios galėtų kilti Europos Sąjungoje. E, oro krovinių 24 procentai atkeliauja į Beneliuksą ir iškeliauja iš jo. Jūrų e, laivyba sudaro 21 procentą. Yra sričių, kur mes netokie aktyvūs ir norėtume veikti aktyviau. Ką dar šis pranešimas parodo? Mes žinome, kur yra pagrindiniai mūsų e, prekių e, srautų takai. Vienas iš dalykų, kuris mus nustebino, buvo toks kad e, kelio gabenimai mm, mm, keliais 76 procentai e, transporto, kuris e, pradeda savo kelionę Beneliukse, 76 procentai mm, tokių srautų baigia savo kelionę irgi Beneliukso šalise. Čia matote skaidrę, tą iliustruojančią. E, toliau dar keletas rezultatų. Mes esame tarp e, dešimties turinčių geriausią e, logistikos rodiklį pagal Pasaulio banko Mm, skaičiavimus. Vokietija čia yra pirmoje vietoje nuo 14 metų, bet, pavyzdžiui, Belgija yra šeštoje vietoje, e, Luksemburgas antroje, o Niderlandai ketvirtoje. Ir, aišku, mes čia remsime savo studijos rezultatais, e, Čia teigiama, kad prekių srautai iki 40 metų išauks tris kartus ir mums reikia stengtis išlaikyti savo pozicijas. Kaip pasinaudosime to tyrimo rezultatais? Aišku, kad keisimės informaciją ir gerąją praktiką ne tik Beneliukse, bet e, su kitais partneriais kviečiame į susitikimus savo kaimynų kaiminių valstybių atstovus, vykdysime bandomosius projektus, kai kurie iš jų jau yra numatyti kelių transporto srityje. Taip pat, kaip jau minėjau, remiantis ES veikimo sutartimi, e, sieksime teisinių susitarimų, e, efektyvinti vidaus rinkos veiklą Beneliukso šalise ir mm, tą visą veiklą po to bus galima išplėsti visoje Europos Sąjungoje. Kokios problemos atskleisto šiame pranešime? Aišku, tai yra transporto kamščiai. Su tuo susidurėme kasdieną tie kamščiai yra e, prie didelių uostų, e, aplink miestus ir mums čia reikia kalbėti apie e, pereimą prie mm, kitokių transporto modulių. Turime užtikrinti tvarumą, skaitmeninimą, išmanios transporto sistemos dabar pradedamos naudoti ir tai galėtų, ko gero, būti tas problemų sprendimas, naudodamėsi išmaniomis sistemomis tikrai galėtume sumažinti problemas ir taip pat turim neužmiršti naujų transporto rūšių. Pavyzdžiui, dronų prieš dešimt metų niekas nelaikė galinčiais gabenti uh, prekes, o dronai Beneliukse dabar naudojami e, tokiu tikslu ir yra m, mm, planai juos dar labiau panaudoti. Ir taip pat gera žinia pabaigai, CO2 emisijos e, per pastaruosius metus mažėjo ir stabilizavosi, bet ši problema vis tiek lieka, kadangi, kaip jau minėjau, labai šauks prekių srautai. Dar pasižiūrėkime, mm, kokios yra ateities prognozės pagrindiniam dviem uostam - Rotterdamui ir Antverpenui. 13 metai buvo paimti kaip atskaitos metai ir nuo 235 milijonų tonų 30 e, metais e, planuojama mm, pervežti jūrą 400 milijonų tonų Rotterdamui Tai reiškia, kad kelių transportas sumažės nuo 55 procentų iki 35, o Antverpenui vidaus, keliais, vidaus vandens keliais gabenimas išauks nuo 35 iki 42 procentų. Ir pagal abu scenarius praktiškai padvigubės geležinkelių e, panaudojimas kai kurios preliminarios išvados ir galbūt e, jos liks e, jūsų galvose. Taigi Veneliuksas yra gyva laboratorija transporto politikos rytyje. Mes norime dalintis savo patirtimi, norime dalintis uh, tuo, kas mums pavyksta, uh, norime mm, pasidalinti savo patirtim, mes galime taip pat būti tą bendrą įgyvendinimo platformą. Beneliukso šalis yra mažos ir e, mes vienodai interpretuojame ir suprantame, tas apibrieštis, kurias skaitome ES teisės aktuose. Ir e, noriu pasakyti, kad sėkmingas Beneliuso šalių bendradarbiavimas transporto srityje iš tiesų veda Europą pirmin. Ah, Schwarzbach? No. Uh, <laughs> yes. Uh, voorzitter, dank u wel. Ik, Ik zat even naar uh, George Bach te kijken omdat. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, eh, George Bach eh, iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris paprašė, kad, mes, kad būtų surinktas šiandienos renginys, kad mes išgirstumėm uh, tai, ką išgirdome. Aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų man padarė didelį įspūdį tai, ką jūs pasakėt, ypač jūsų taikomas globalus toks visą apimantis požiūris. Jūs save suvokėte kaip nesėjama viso Europos transporto sektoriaus dalį. Mes nemažai dirbame Baltijos jūros regione, Ir mes e, suprantame, kad dažnai vykti į e, kai kurias valstybės narės mums yra sunku dėl to, kad tai yra daug kainuoja. O e, būtent todėl jūsų patikta informacija yra labai įdomi, nes jūs pateikėt daug įdomios informacijos apie da, tam tikrus Europos regionus. Aš norėčiau jūsų paklausti. Dėl Šiaurės Vestfalijos kuri yra ketvirtoji neoficiali Beniliukso narė. Gal galėtumėte apie bendradarbiavimą su šiuo regionu mums papasakoti, ar jūs planuodami savo transporto politiką atsižvelgėte į Šiaurės Vestfalijos poreikius? Tai buvo pirmasis klausimas. Antras klausimas yra susijęs su kelių mokesčių Belgijoje e, mes tok, tokios, sistem, tokios sistemos nėra ir panašu, kad jūs e, elgėtės protingiau nei vokiečiai. Jūs esate išmintingesni. Bet ar galima kada nors ateityje įsivaizduoti, visame Beniliukse galiojančią kelių mokesčio e, sistemą, mokamų kelių e, sistemą. Lengvieji automobiliai. Lengvieji automobiliai, tiems automobiliams nebūtų taikomi kai kurie ES teisės aktai. Ir pirmiausia, aš turiu galvoje de komercinės paskirties lengvuosius automobilius. Kaip Jūs padėtumėt spręsti šią problemą? Toliau regioninė euro uostė. Žinau, kad Jums, panipirinkė, ši tema yra labai artima. Ir Ar jūs turite kokių nors pasiūlymų, kaip galima būtų padėti regioniams oro uostams, nes mes nekantrai lauksime bet kokių pasiūlymų. Dominik Rikė. Ačiū, ponio pirmininkė, dėkoju. E, ir už labai įdomią informaciją aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Kolega beje taip pat e, apie tai kalbėjo ar vyksta koks nors darybos su Šiaurės Vestfalijos regionu. Mes suprantame, kad tai būtų įdomu vien dėl turimų pervežimų srautų ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs taip pat bendradarbiaujate su kai kuriais Prancūzijos regionais, kurie yra šalia Beniliukso. Ir, pavyzdžiui, tai, e, tai regioną aplink Kalė. Ir taip pat Sanesko kanalas galėtų būti taip pat aktyviau naudojamas. Ir aš taip pat norėjau užduoti tą klausimą dėl komercinės paskirties lengvųjų automobilių. Mes e, žinome, kad tai yra aktuolus klausimas e, visiems, kas yra Europos e, centre. Ir ypač, kai tai tokie, tokie lengvėjai automobiliai naudojami tarptautiniams pervežimams. Kolega Bach, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Vandenkamp. Ačiū mūsų svečiams už nuveiktą darbą. Tikrai didžiulis darbas buvo nuveiktas. labiau viską pasigilinus galima padaryti ir teisingas išvadas. Man kyla daug klausimų. Norėčiau pratesti tai, ką pasakė Vin Vandenkamp. Jis kalbėjo apie kelių rinkliavas. Ir ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad čia būtų imtasi kažkokių tai bendrų iniciatyvų? Toliau Jūs patikėte domenų ir apie dirbančiuosius šiame sektorija. Galbūt e, būtų galima kažkaip siekti abipusio kvalifikacijų ir šiame svarbiame sektorija pripažinimo. Turiuomenį logistikos rytį. Ar galėtumėte įsivaizduoti glaudesnį bendradarbiavimą ir kvalifikacijų pripažinimo srityje? Uh, Ir paskutinis klausimas apie infrastruktūras. Infrastruktūra dabar labai intensyviai atnaujinama, e, yra kuriama mažiau energijos naudojanti infrastruktūra, pavyzdžiui, krovinių iškrovimui. Ar ketinama uh, E, bendradarbiauti, atnaunant infrastruktūrą, atsižvelgiant į šias naujas mažai energijos naudojančias technologijas. Dėkoju, aš ir turiu porą klausimų. Hanoverio universitetas yra atlikęs e, tyrimus, e, kurie rodo, kiek krovinių yra perkeliama iš sausmos kelių į geležinkelius. kada galbūt vietoj e, trijų sunkvežimių tą patį krovinį galėtų pervežti du sunkvežimius. Bet e, tai taip pat yra susiję ir su juostų skaičiumi e, autostradose. Pavyzdžiui, Šveicarijoje yra ir viena tuščia juosta. Beje, mane domina ir kuo, kaip skiriasi kelių rinkliavos Beneliukso šalyje ir Prancūzijoje. Galbūt pas jūs e, tiek daug transporto dėl to, kad kelių rinkliavos labai mažos. E, žinau, kad yra tokių transporto įmonių, kur, kurios, e, kurių sunkvežimiai užsipila benzino uh, Ispanijoje ar Lenkijoje, kur tas benzinas kainuoja žymiai žem, e, mažiau. Tai gal ir jūs e, e, sąmoningai nusistatę žemas kelių rinkliavas. Beje, vienas dalykas, Dominik Rike net nedrįso apie tai užsim, užsiminti. E, maršrutą nuo Briuselio iki Valencijos būtų galima e, sutrumpinti vieną valandą, tektų važiuoti mažą, e, vieną valandą mažiau, jeigu pavyktų 800 metrų ruožę panaikinti ganiklas. Ką Jūs apie tai manote? Dar vienas klausimas. Iš Bruselio daug darbuotojų kas mėnesį važiuoja į Strasbūrą. Traukinys yra tikra katastrofa, aš pats dar nevažiavau, bet jau girdėjau daug siubingų istorijų, kad nėra ko pavalgyti, kad e, traukinys važiuoja labai ilgai. Gal Beneliukso šalis uh, galėtų imtis bendros iniciatyvos ir kažkaip šią problemą spręsti, kalbėtis ir su kaiminėmis šalimis. Vanderkampė minėjo ir Rail Baltica. Taigi, Rail Baltica yra bendras trijų šalių projektas. Tos trys šalis yra suverenės, bet jos įgyvendina bendrą projektą. Nėra viskas taip paprasta, bet yra puikus pavyzdys. Tai gal naudojantis tokiu panašiu pavyzdžiu būtų galima kažkaip pagerinti ir tą traukinį, kuris važiuoja iš Bruselio į Strasbūrą. Dabar žodis Jums, prašom. Uh, uh, Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkoju Jums už klausimus. Aš pasistengsiu uh, Pirmiausia, jūsų klausimą apie mūsų bendradarbiavimą. Be įvairių bendradarbiavimą šalių esančių aplink Beniliuksą bendradarbiavimą. Mes uh, puikiai bendradarbiaujame tarpusavėje nuo 2012 metų. Tas bendradarbiavimas dar geriau pagerėjo, kai buvo patvirtinta naujas susitarimas, bet to mūsų vyriausybės padarė taip pat kelis svarbius prieškimus šiuo klausimu. Kaip tik praeitą savaitę įvyko transporto ministerijų a, a, sekretorių susitikimas Ir jame beje dalyvavo ir Šiaurės Vestfalijos atitinkamos ministerijos atstovas. Taigi matote, mes kartu su Šiaurės Vestfalijos atstovais nagrinėjome e, mums rūpimas klausimus. Pone Reikė, jūs klausė apie e, transportą per. Uh, Prancūziją ir čia galiu pasakyti, kad čia reikėtų kalbėti ir apie kovą su socialiniu dempingu. Mes beje puikiai bendradarbiaujame šiuo klausimu, bet tas bendradarbiavimas skiriasi iš tikrųjų nuo bendradarbiavimo, kurį mes plėtojame su Šiaurės Vestfalijos regionu. Ir dabar norėčiau sugrįžti prie jūsų klausimo apie kelių rinkliavas. Šiuo metu tai yra nepaprastai sudėtinga uh, tema Beneliukso šalise. Mes dirbame pagal tarp vyriausybinį bendradarbiavimo metodą ir mūsų vyriausybių nuomonės apie tai, kaip ta sistema galėtų atrodyti, skiriasi. Yra įvairių nuomonių. O mes esame tik tai Beneliukso sąjungos tarnautojai. Ir todėl mes turėsime palaukti, kol politikai priims e, sprendimą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, kitą savaitę bus paskelbti tyrimo išvados. Tyrimo objektas ir buvo išnagrinėti, kokia sistema galėtų veikti Beniliukse tiksliau Belgijoje, ir kaip galima būtų ją suderinti su tuo, kas vyksta Luksemburgė ir Šiaurės Vesvalijos regione, nes mes nenorėtume sugelti problemų kolegoms. Tvarus transportas yra be abejo nepaprastai ak aktuali tema. Tačiau šiuo metu nėra sutarimo šiuo klausimu. Vyksta tik diskusijos, panašios į to, tas, kurios vyksta Europos parlamente. Uh, Atsakysiu dar vieną klausimą, o po to suteiksiu e, galimybę atsakyti klausimus e, Janui Molima. Jūs klausite apie kelių infrastruktūrą. Ir aš noriu pasakyti, kad po to, kad 2014 metais e, jūs Europos parlamente nagrinėjote šios klausimus, mes Beniliukso lygmenių pritarėme sprendimą dėl 45 pėdų konteinerių. Ponas Timmermans oficialiai pasirašė susitarimą, pagal kurį e, kelių e, transporto sektoriuje leidžiamas yra konteinerių ilgis iki 45 pėdų. Mūsų ministrų komitetas praeities metais taip pat priėmė sprendimą, pagal numato galimybę uh, Belgijai ir Niderlandams gyvendinti bendrus projektus. Pavyzdžiui, modernizuojant Liežo oro uostą, galvojama apie tai, kaip galima būtų naktį, pavyzdžiui, jį iš, geriau išnaudoti, nes žinome, kad toks susidomėjimas tokia galimybė yra didelis. Praeitą savaitę min, transporto ministerijų generalinio sekretorių lygmenių buvo nuspręsta sukurti struktūras reikalingas tam, kad galima būtų plėtoti šį bendradarbiavimą. Nes mes manome, kad Beniliukse šis e, projektas būtų naudingas. Ir iš Niderlandų patirties mes galime pasakyti, kad paprastai tokie uh, projektai pasiteisina. O kitus klausimus atsakys kolega. Žvelgdamas į klausimų sąrašą, aš matau, kad jūs klausėte apie mažų siuntų gabenimą nedideliais automobiliais. Klaus, šis klausimas nėra nagrinėjamas mūsų patiktoje ataskaitoje. Iš tikrųjų, šiuo metu trūksta informacijos apie šį sektorių, bet visi matome, kad keliuose daugėja e, tokių nedidelių, e, nedidelių krovinių gabenimo furgonų. Ir šiuo metu mes pradėjome rinkti duomenės apie šį sektorių. Beje, mūsų parengtoje ataskaitoje ir yra pateiktas pasiūlytas kreiptis į statistikos departamentus, kad jie mums pateiktų daugiau informacijos apie tai, kaip galima būtų apskaičiuoti tokių furgonų naudojimą ir kaip galima būtų juos apibrėžti. Ir aš manau, kad po to, kai bus analizuojamos šios ataskaitos išvados, galbūt mes ir galėsime surinkti duomenės apie suntų suntas gabenančius furgonus. Bet dabar iš karto atsakyti į šį klausimą negaliu. Bet svarbiausia yra tai, kad mes jau apibrėžėme šią problemą, ją nustatėme. Ir galima kalbėti ir apie alternatyvų kūrą. Šiame tyrime, šioje ataskaitoje, tyrimo ataskaitoje nėra kalbama apie e, įvairias e, kūro, alternatyvos kūro rušis. Ne, mes kalbame tik tai apie tvaresnį transportą. Bet praeitais metais e, Beniliukse buvo patvirtintos rekomendacijos dėl alternatyvaus švaresnio kūro. Ir mes žinome, kad valstybės nori turi parengti nacionalinius švaresnio kūro naudojimo planus. Jie turėtų būti pristatyti lapkričio mėnesį. Ir tose planuose reikės ne tik aptarti dabartinio kūro alternatyvas, bet ir kalbėti apie tai, kaip galima būtų įrengti tam, kur reikalingas degalinės. Ir kai mes turėsime nacionalinius e, alternatyvaus kūro planus, tuomet mes ministerijose e, sukursime ko gero darbo grupės, kurios nagrinės tuos planus. Ir e, Be abejo, mes stengsime sukurti veiksmingą degalinių tinklą, nes nenorime dubliuoti vieni kitų pastangų ir suprantame, kad reikia sukurti tam tikrus koridorius, kurie nusidriektų per visą Beniliukso teritoriją. Ir e, dar reikės išsiaiškinti, kas valdys tuos koridorius, kas valdys visą infrastruktūrą. Taigi kol kas diskusija vyksta tik konceptualiame lygmenį, bet konkrečių pasiūlymų dar neturime. Toliau, jūs dar neatsakėte į klausimą, ar neatsakiau klausimą dėl infrastruktūros. Ponas Reikė klausė apie mūsų jungtis su šiaurės Prancūzijos regionais. Aš manau, kad šiuo metu labai svarbu yra. Da, de nepamiršti apie e, vieno mazgo įrengimą. Šiame projekte dalyvauja Niderlandai, Prancūzija ir Belgija. Kalbama apie da, e, jungti tarp Notardam, Rotterdamo ir Šiaurės Prancūzijos. Tam projektui net gautas yra komisijos, Europos komisijos finansavimas. Mes suprantame, kad tam galima būtų spręsti vietos konkrečias problemas, reikia labai dažnai ieškoti globalesnių sprendimų. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote ir apie jūsų keliones į Strasbūrą. Čia galiu pasakyti, kad e, tam, kad tokias problemas galima būtų spręsti, reikia, kad visi uh, kaimynai bendradarbiautų. Ir be abejo, tokie projektai daug kainuoja. Bet tam reikia, be finansų, ta, tam, kad jie būtų gyvendinti, reikia dar ir politinės valios. Aš nenoriu ginti Belgijos vykdomos politikos, bet mes matome, kad daug investuojama į tarptautinius projektus Tačiau kartu šalis negali pamiršti, kad jos turi taip pat investuoti ir į savo nacionalinę infrastruktūrą. Ir e, jūsų minėtos problemos yra nuolat aptariamos mūsų susitikimuose. Ir būtent dėl tokių diskusijų ir Šiandien yra gyvendinami tokie projektai, kaip mano minėtas projektas sujungsantis Rotterdamą su Šiaurės Prancūzija. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pridurti. Dėl furgonų, dėl lengvųjų krovininių automobilių Šiuo metu tokiems automobiliams net, netakomas reikalavimas e, turėti tachografus. Ir mes matome, kad keičiasi e, krovinių gabenimo modeliai ir tai mes turėsime atsižvelgti. Apie tai kalbėsime ir savo komitetuose matome, kad situacija sektoriuje keičiasi ir ją be abejo nagrinėsime. Dar keletas kolegų norėtų pasisakyti. Šiaip jau kaip diskusija kaip ir baigta, bet šiandien aš labai dosnus. E, ponas Bach, ačiū pirmininkė už jūsų dosnumą. Aš buvau patikęs klausimą apie darbuotojų kvalifikacijų pripažinimą. Jūs savo ataskaitoje kalbate ir apie tai, kad reikėtų supaprastinti vaštaraščius, galbūt e, įvesti jų e, skaitmeninę formą, gal galite plačiau šio klausimu pasisakyti. Kolega Vandenkamp, prašom. Ačiū. Man dar iškilo klausimas dėl tų bega, labai ilgų furgonų sunkvežimių. jais leidžiama važiuoti Luksemburgė. Bet kaip yra su Šiaurės Reinu Vestfalija? Jie gali važiuoti ir Šiaurės Reinę Vestfalijoje, ar ne? O Luksemburgė kaip yra? Ar leidžiama naudoti tuos labai ilgus sunkvežimius? Galiu aš atsakyti, Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje jų naudoti negalima. Dėl Beneliukso komisaras Kalas bandė prastumti pasiūlymą, mes pasipriešinome, bet Beneliukso valstybės yra labai gudras. Matau salėje čia labai gudrių žmonių. Beneliuks šalis rėmėsi sutartimi, kuri atsirado dar prieš Europos Sąjungą. Ir dėl to uh, šiuose trijose šalyse leidžiama naudoti tuos labai ilgus sunkvežimius, o Šiaurės Reino Vesfalijos federalinė žemė ne, negalima. Dar vienas klausimas. Jis yra susijęs su kelių rinkliavomis. Nuolat minima Šveicarija. Sakoma, kad Šveicarija gali sauliaisti tik dėl to, kad nepriklauso Europos Sąjungai. Uh, Šveicarija įvedė sunkvežimiams e, mokesčius, kurie turi būti mokami bet kokiu keliu važiuojant, jeigu sunkvežimis yra sunkesnis negu 4,5 tonos. O dabar Ispanija. Pavyzdžiui, nauja autostrada važiuoja sunkvežimis, kas pusvalandis turi mokėti rinkliavą. Bet kai kas dėl to uh, uh, nusprendžia važiuoti mažesniais keliukais tam, kad išvengtų mokesčio. Ir jeigu tas pats mokestis būtų imamas už važiavimą bet kokiu keliu, tai tuomet nebūtų taip apsunkinami kai kurie kiti keliai. Aš jau minėjau tą 800 metrų ruožą tarp Belgijos ir Valencien, tarp Monso ir Valencien Prancūzijoje. Valencien yra įsikūrusi Europos geležinkelio agentūra. Kiek daug reikia, e, kaip toli e, važiuoti iki e, Valencien miesto? Tikrai gėda, gal galite pakomentuoti tą 800 metrų ruožą tarp Mons ir Valencien. Ačiū pirmininkė už jūsų dosnumą, noriu tik vieną dalyką pridurti. Bruselės Paryžius yra seniausia Europoje geležinkelio linija. Ir gal ir galima būtų iš tikrųjų ją atnaujinti ir mes prašėme, kad tam būtų skirtas finansavimas. Prancūzija jį surado, tačiau Belgija nerado vieno milijardo eurų tam, kad prisidėtų prie šio projekto ir atnaujintų uh, savo teritorijoje esančią e, liniją. Ir būtent todėl dabar traukinys keliauja per Lilį, o tenai yra labai didelė e, linijos apkrova. Taigi bendra e, Bruselio Paryžiaus linijos atnaujinimas tikrai būtų labai reikalingas. Tai aš pa, pa, pa, provokuodamas norėčiau pasakyti, kad ko gero vienas milijonas tai neturėtų būti problema. Tai Aš kalbėsiu atvirai, kad Beneliuksų ligmenių šis klausimas nebuvo nagrinėjamas. Ketvirtadienį ryte mes susitiksime su ponu Belio, su transporto ministru ir mes jam perdasime jūsų pastabą. Pasakysime, kad Europos parlamentas yra susirūpinęs dėl tos linijos ir pabandysime jos, e, jį paraginti surasti nebrangų ir veiksmingą sprendimą. Bet iki šiol apie tai ne, nieks nekalbėjo. Ta padarysime tikrai, galiu Jūs patikinti. Dar vienas dalykas ir pato perduosiu žodį Janui Molema. Profesinių kvalifikacijų klausimas. Jau dviejį metai Mes nagrinėjame šį klausimą. Nuo praeitų metų galioja transporto ministrų sprendimas pripažinti Beniliukso šalise išduotus diplomus. transporto srityje. Ir mes Taip pat šiuo metu atliekame įtyrimą, galvodami apie tai, kaip galima būtų mums kurti pridėtinę vertę šioje srityje kartu su kitomis valstybėmis narėmis. Mes norime, kad ši problema būtų spręsta transporto ir logistikos sektoriuje, nes ji yra labai aktuali. Taigi mes tengiamės padaryti viską, kad mobilumas darbo rinkoje būtų kuo didesnis. Janai, prašau. Taip, dėl užimtumo šiame sektoriuje. Iš tikrųjų, skaičiai yra įspūdingi, mes jų jums nepateikėme, bet e, reikia pasakyti, kad mūsų šalyse kas dešimta darbo vieta yra susijusi su logistika. Tai tik parodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad šis sektorius būtų gerai organizuotas, kad jis būtų nuolat modernizuojamas, atsižvelgiant į technologijų pažangą. Mes norime be abejo, kad e, transporto priemonės galėtų judėti kuo sklandžiau Nebūtinai tam reikia naujos infrastruktūros, kartais užtenka tik tai didėkti skaitminės technologijas. Pavyzdžiui, vaštarašiai galėtų būti rengiami skaitmininiu būdu. Ir e, Beneliukso ministrai pirmininkė savo aukščiausio lygio susitikime kalbėjo apie tai, kad e, jei yra koks nors sektorius, kuriame galima būtų sparčiausias tempas dėkti skaitmeninimą, tai būtų transporto sektorius. Ir mes manome iš tikrųjų, kad visi vaštarašiai turėtų būti rengiami skaitmeniniu būdu. Nes žinome, kad kiekvienas, kiekvienas sunkvežimis, kiekvienas laivas turi daugybę dokumentų. Ir e, mūsų mūtinės beje jau įgyvendina tokį bandomąjį projektą. Da, e, jis kol kas e, liečia tik vidaus vandenų laivybą, bet mes matome, kad ta sistema pasiteisina. Iš tikrųjų, ta, ji net nėra labai sudėtinga, tiesiog reikia da, susitarti dėl labai praktinių dalykų. Ir, atrodo, ir mažomis pastangomis galima pasiekti tikrai labai daug. Ir paskutinė pastaba dėl labai ilgų sunkvežimių. Čia situacija yra panaši. Mes sukūrėme teisinę struktūrą tam, kad galima būtų įgyvendinti bandomąjį projektą. Ir tik tai įgyvendinę sužinosime, ar iš tikrųjų pasiteisina, ar ne tokie uh, itin ilgi sunkvežimiai. Jei, pavyzdžiui, gėlės yra gabenamos, turi būti nugabentos į Liežo oro uostą per tam tikrą laiką. Ir jei tokie e, e, daugiau gėlių galima būtų nugabenti itin ilgai sunkvežimiais, kurie turėtų teisę važiuoti tik tai naktį, tai būtų gal ir neblogas pasiūlymas. Bet Aš vienai per kitai baigdamas galiu pasakyti, kad mes e, pertusime jūsų pastabas e, e, Beneliukso atstovams. Kalbėsime apie šios, šios projektus, šios pasiūlymus su savo partneriais. O jūs žinote, kada turėtų būti baigtas tas bandomasis projektas? Nu, dar per anksti sakyti, nes e, iš tikrųjų realiai tas projektas dar nėra pradėtas. Pirmininkas sako, taip, e, Vokietijoje bandomieji projektai kartais užtrunka trejus, keturis ar net septynerius metus ir niekuomet neaišku, kada, kada jie bus baigti. Tai yra toks triukas, e, kurį mes taikome Vokietijoje, nes nerekomenduoju Beneliuksui jo taikyti. Well. Aš turiu beje e, šių e, itin ilgų sunkvežimių poveikio aplinkai vertinimą ir gal būtų pirmininkai jums įdomu su juos susipažinti. Labai ačiū mūsų svečiams už pasisakymus, už diskusiją. Buvo nedaug salė narių, bet vis tiek įvyko labai įdomi diskusija. Labai jums ačiū. Baigiame svarstyti 21 darbo atvarkės klausimas, 20, klausimą 22, tai yra papildomi klausimai, tokių neturime. 23 darbo atvarkės klausimas, kada įvyks uh, kitas mūsų posėdis. Jis įvyks lapkričio 9 dieną Briuselė 9 val. ryto. Ačiū Jums visiems, linkiu kuo geriausios sėkmės.